laukia labai svarbus balsavimas šiandien. Tikiuosi visi atsinešite savo balsavimo korteles. Jum, jų mums prireiks. Septintasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra reglamento įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą dalinis pakeitimas. Panešėjas buvo Bart Stas. 26 pakeitimas. Kas už prieš? Priimta. Septintas atkrenta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pakeitimas 28 Pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau 29 pakeitimas Fao Ferreira. Kas už 29? Prieš. Priimta aštuntas. Kas už? Nereikia balsuoti už aštuntą, už devintą, už prieš susilaiko priimta. Dešimtas atsiimtas, trisdešimtas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už prieš susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 12 atsiimtas, 32 su visais pakeitimais žodžių, už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 14 atsiimama, 35 už prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas atsiimtas, 18 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko pri, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko. Antrasis už, prieš, atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 5 už, prieš, susilaiko priimta. 6 atsiimtas, 25 už, prieš, susilaiko priimta. 23 su pakeitimu patiktų žodžių už visą pakeitimą. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš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 neprisijungusių taip pat vienas balsas per daug. PPE ir neprisijungusiųjų po vieną balsą per daug. Rossi, no, Kas iš neprisijungusiųjų frakcijos balsuoja papildomai? It's not like the group is too big to coordinate. Könnte die Nonna Skry mal entscheiden, wer. Tiesiog apsispręskite, kas balsuos. Ne, neprisijungusieji. Dabar žalieji papildomą kortelę įdėjo. Pagaliau, pagaliau, balsavimas baigtas. 50 už, 2 prieš, nėra susilaikiusiųjų ir sveikiname Bart Stas už puikų pranešimą. Dann kommen wir zu Punkt 8 der Tagesordnung. Tasis darbo tvarkės klausimas. So, Punkt 8 der Tagesordnung, Information der. Aštuntasis klausimas vartotojų informacija apie maistą. Kas už pirmąjį kompromisą? Kas prieš? Susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Kompromisas trečias už prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas pasiūlymas numeris 4, kas už, prieš, susilaiko, skaičiuojam. EPP 3 balsai per daug ir ponas Hartungas iš neprisijungusiųjų turėtų nebalsuoja. Dar du per daug EPP frakcijoje. Alde vienas per daug. EPP vienas per daug. Alde vienas. Vis dar po vieną balsą per daug. Jūs entuziastingai balsuojate, tačiau to nereikia šiuo atveju. Alde, vienas balsas per daug. Paul Newton nebebalsuos. Gerai, dabar EPP lieka. Dabar viskas tvarkoja. Du koordinatoriai iš salėje turėtų užtikrinti tvarką. Vis dar vienas balsas per daug. Baigiame balsuoti. 36 už, 23 prieš 3 susilaiko. Priimta. Penktojo konsoliduoto pasiūlymo nebeaptarinėsime. Šeštas konsoliduotas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dar kartą tikriname šeštąjį. neprisijungusių ir EPP. Po vieną per daug. Vis dar vienas per daug. EPP frakcija. Niekas nesikeičia. Ar negalite susitarti, kas iš pakaitinių nebalsuos? Balsavimas baigtas. 29 už, 32 prieš. Atmesta. Konsoliduotas septintasis pakeitimo siūlymas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šimtas trisdešimt septintas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, atmesta. Tikriname dar kartą. Pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Antroji dalis, kas už? 137, antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 21. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko priimta. 22 už. Prieš. Susilaiko priimta. 23 už. Prieš. Susilaiko priimta priimta. 138 pirmoji dalis už prieš laiko. Dar kartą balsuojame dėl pirmosios dalies. Apie prie vienas per daug. Baigiame. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Priimta. 39 und 140 identisch. Dafür. 139. Enthaltungen abgelehnt. Atmesta. 141 už. Prieš. Priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 142, 43, 44 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko priimtas. 27 už, prieš laiko už primtą. 145 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dar kartą pasitikriname 145. Baigiame balsavimą. Priimta. 28 už prieš, susilaiko atmesta. 29 balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, atmesta. 146 už, prieš, susilaiko priimta. 130a ir 147 už prieš priimtą. Trisdešimtas B. Kas už? Prieš. Atmesta. Reikia perskaičiuoti. 30b. Socialdemokratų vienas per daug. Atmesta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 148 už, prieš, susilaiko atmesta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. 149 už. 32. Dar kartą grįžtame prie jo. Balsuojame dar kartą, pasitikrinam. Baigiame balsavimą. Priimta. 149 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 152 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Galime dar kartą patikrinti. 149. Pasuoju. 152 dar kartą. Baigėme balsuoti. Priimta. 150 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 151, 153 už, prieš, laiko atmesta. Trisdešimt penktas. Trisdešimt penktas už, prieš, susilaiko atmesta. 37 už, prieš, susilaiko atmesta. 155 už, prieš, susilaiko. Dar kartą pasitikriname. 155. Baigiame balsavimą. Priimta. 157 už. Prieš. Atmesta. 158 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 158 pakeitimas atmestas. 39 už. Prieš. Susilaiko priimta. 40 už. Prieš. Susilaiko. Skaičiuojame. Baigiame. Atmesta. 156 už. Prieš. Susilaiko priimta. 161 už. Prieš. Susilaiko priimta. 41 už. Prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas aštuoniasdešimt septintas. už, prieš, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 189, 190 už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt devintas už prieš susilaiko atmesta. Peržiūrėjome 49, dar kartą balsuodami. Balsavimas baigtas. Atmesta. 121 už. Prieš. Laiko priimta. 50 už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame dar kartą dėl 50 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Priimta. 193. Turime balsuoti dėl pakeitimo žodžių. Pirmiausia, kas už, prieš, susilaiko priimta. Po to už visą pakeitimą, kas už, prieš, atmesta. 194a ir 192a. Jų dėl jų balsuoti nereikia. 51a pakeitimas balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Atrodo, kad ir dėl jų nereikia balsuoti. Dėkoju pranešėjai. dėl pirmosios dalies vis dėlto reikia balsuoti. 151 adė už pirmąją dalį. Kas už? Per prieš vis laiko priimta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtasis B. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Dar kartą balsuojame dėl 194 B. Baigiame. Priimta. Šimtas devyniasdešimt penktasis. Kas už? Prieš. Suslaiko. Priimta. dėl viso ko dar kartą pasitikriname, pasuodami elektroniniu būdu. 195. Baigiame balsavimą. Akivaizdžiai pritarta. 196 pakeitimas, kas už prieš. Susilaiko atmesas. 197 už, prieš, susilaiko priimta. Du šimtai penktasis pranešėjas pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Du šimtai devintasis už, prieš, susilaiko priimta. 210 už, prieš, susilaiko priimta. Verčiame puslapius link pabaigos teksto. Tai galėtų būti 13 puslapis. 56 pakeitimas. Ar radote? Kas už? Dar neradote. Tai 26 straipsnio pirmoji dalis. Tai jos pakeitimo balsuojama. Tai yra 56 pakeitimas, kurį pateikė pranešėja. Kas už? Prieš. Pane Vilmat aš kai ką galbūt pražiopsuoju. 201, 203 ir kiti atrodo nurodyta, kad yra tie pakeitimai, dėl kurių nereikėtų balsuoti. Tačiau konsoliduotame mm, mm, pakeitime jie nebuvo užfiksuoti. Aš manau, kodėl jų reikia balsuoti. mes turime balsuoti dėl to, ar verta dėl to balsuoti. Mes turime susitarti, ar šitie pakeitimai 2.1 iki 2.4 patenka į konsoliduotą pakeitimą. Mes turime dar kartą pas išsiaiškinti, kas, kokia yra problema. Paminėkite, kokie straipsniai jūsų manimų turėtų būti balsuojami. 201, 25 straipsnio antroji dalis. 201, 25 straipsnio antroji dalis. Tai yra pakeitimas 2. Ich lese es vor, weil die 2.14 ir 2.17 pakeitimai. Tai yra identiški pakeitimai. Ten yra rašoma. of meat, poultry and fish in processed foods, foods. The following statement may be given instead in brackets on unspecified origin. Das sind die drei identischen Anträge, die Tai yra trys identiški pakeitimų siūlymai ir dėl jų siūloma balsuoti atskirai. Pranešėjai turėtų pasiūlyti, ar verta būtų balsuoti dėl jų. Mes tikrai ištisas dienas ir naktis tikriname, kas atsitiktų, jeigu konsoliduoti pakeitimai būtų priimtini. Ir dėl šitų pakeitimų balsuoti atskirai nereikia, kadangi, kadangi mes priėmėme ketvirtąjį konsoliduotą pakeitimų siūlymą. Tiesiog nėra jokios naudos. Kas už tai, kad mes balsuotume dėl tų pakeitimų atskirai? Kas už? kas prieš. Dar kartą balsuojame kortelėmis, kas už. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taigi nebalsuosime atskirai dėl šitų straipsnių. 56 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 269. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 270 ir 274. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dar kartą balsuojame kortelėmis. atmesta, tačiau atrodo, kad ne visi balsavo, kurie prieš tai balsavo rankomis. 276-71 pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Priimta. Penkiasdešimt septyni B. Už. Prieš. Susilaiko. Dar kartą Balsuojame kortelėmis dabar. 57 B. Baigiame. Socialdemokratų frakcijas vienas per daug. Priimta. Du septyni septyni iki du septyni devyni. Kas už? prieš susilaiko priimta. Dar kartą galime balsuoti kortelėmis, bet ponas Hartui. Baigiame balsavimą. A ir 280 pakeitimas jie yra identiški, balsuojame už abu iš karto. Už, prieš. Jau mažai kas kelia ranką. Dar kartą. 57A, 280, kas už. Dabar jau aiškiau, prieš. Susilaiko priimta. 281, 282 už prieš. Jis laiko priimta. 58 už prieš. Jis laiko atmesta. 59 už prieš susilaiko atmestam. 285 už. Jeigu liberalai, guoja ir žalieji balsuotų už, jau užtektų balsų. Dar kartą balsuojame. Kortelėmis. Wir stimmen ab über 59, ja? Dėl 59 balsuojame dabar. Baigiame balsuoti. Es was fehl... Okay, da ist ein Fehler passiert. Frau Sommer wollte, dass wir nochmal die... Pone Zomar pagėdavo, kad mes balsuotume dėl 59 pakeitimo, dėl šio straipsnio išbraukimo. Taigi 59 pakeitimas balsuojame.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 60. 60 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 61 už, prieš, susilaiko atmestas. 286 už, prieš, susilaiko atmestas. Primta. 287 už, prieš, susilaiko priimta. 62, 63, 64, 65 visi kartu balsuojame už, prieš, susilaiko priimta. 288 už, prieš, susilaiko priimta balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Priimta. 289 už prieš susilaiko atmesta. 66 už prieš susilaiko priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko priimta. Balsavimas dalimis dėl 290 pakeitimo pirmoji dalis. identical with this one. We'll vote for this and this. Also 290. 290. Pirmoji dalis. Čia parašyta bent jau. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis sutampa su 69-uoju. Kas už, prieš, susilaiko taip pat priimta. Aha, die nächsten müssen wir einzeln abstimmen. Reikia balsuoti atskirai, kadangi buvo, kadangi buvo atmestas konsoliduotas pakeitimas. 291. Kas už? 291. Pane Zomber paaiškins. Čia balsavimo sąraše yra klaida. Čia yra parašyta, kad 291 atkrentų, jeigu šeštasis konsoliduotas pasiūlymas būtų priimtas. Tačiau čia reikėjo sieti ir su septintuoju konsoliduotu e, pakeitimo siūlymu, kadangi abu du konsoliduoti pakeitimai yra susijęs su ženklinimu etiketės priekyje. Mes manome kitaip, todėl mes vis dėlto balsuosime dėl to, ar reikia balsuoti. Tai balsuojame dėl to, ar 221 251 atkrenta ar ne. Kas už tai, kad reikėtų balsuoti atskirai? Kas prieš? Dar kartą turime balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame. Vienas EPP frakcijos narys per daug. Balsavimą baigiame. Dauguma prieš tai, kad balsuotume atskirai. Jetzt gehen wir weiter bei Sorry, excuse me, I have a point of order. Katschlitter, point of order. Dėl balsavimo tvarkos, dėl procedūrų. Nesuprantu, kaip, reikia, kaip galima balsuoti dėl šitų straipsnių, kadangi tai skirtingi septintas straipsnis buvo susijęs visiškai su kitu straipsniu. Tai yra 33 straipsnio pirmoji dalis, o čia antroji dalis. Also, <laughs> sorry, die Mehrheit hat. Dauguma balsavo, kad balsuoti nereikia. Dabar pereiname prie 292 už prieš. Susilaikome atmestą. 293 už prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 293. nes socialdemokratų frakcijas balsas per daug. Baigime balsuoti. 297. Kas už? Prieš. Primta. Ček 297. Balsuojame kortelėmis. Ja, 297.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 abgelehnt, ja? 301. 301. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 70. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 296. Už. Prieš susilaiko atmesta. 229 už, prieš, susilaiko atmesta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. Bet galime dar dėl viso ko pasitikrinti balsuodami kortelėmis. 71. Baigiame balsavimą. Priimta. Septyniasdešimt trečiasis pakeitimas, trisdešimt trečiasis straipsnis, ketvirtoji dalis. Kas už? Už septyniasdešimt trečią. Prieš. Susilaiko atmestam. 311, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septyniasdešimt penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 312. Pakeitimas žodžiu. Kas už? Tada balsuojame dėl pradinio teksto, tačiau jis buvo atšauktas, todėl balsuoti nereikia. 76 A. Pakeitimas žodžiu. Už prieš priimtą. 313. Atkrenta? 315. Kas už? prieš. Susilaiko priimta. Trys šimtai šešiolika. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 317 už prieš susilaiko priimta. Du, kitas atkrenta. 76 C už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis dėl 76 C. Baigiame. Priimta. 318 už prieš. Susilaiko pritarta. 319 už prieš. Susilaikė priimta. 77 už prieš susilaiko atmesta. Palsuokime kortelėmis dėl visako. 77 pakeitimas. Baigime balsavimą. Atmesta. 320 už. Prieš. Pritarta. 321 už, prieš, susilaiko, priimta. 322 už, prieš, susilaiko, priimta. 323 už, prieš, susilaiko, priimta. 324 už, prieš, susilaiko priimta. 325 už, prieš, susilaiko priimta. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. 69 už, prieš, susilaiko atmesta. 80 už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta. Siūloma balsuoti kortelėmis dėl 81. Baigime balsavimą. Atmesta. 326 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis dėl 326. Vienas socialdemokratų frakcijos narys per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. 82 už, prieš, prieš, laiko priimta. Dėl 327 balsuoti nereikia, 328 už, prieš, susilaiko, atmesta. 83. Dar kartą balsuojame kortelėmis. Dar trūksta kelių balsų. Baigiame balsavimą. Atmesta. 330 už, už, prieš, išlaiko atmestą. 84 už, prieš, išlaiko atmestą. 329 už, prieš, išlaiko atmestą. 85 už, prieš, susilaiko atmesta. 331 už, prieš susilaiko priimta. 332 už, prieš susilaiko atmesta. 333 už, prieš susilaiko atmesta. 334 už, prieš susilaiko priimta. 335 už, prieš susilaiko atmesta. 336 už, prieš susilaiko at, priimta. 337 už, prieš susilaiko priimta. 338 už, prieš susilaiko priimta. 339 už prieš tas laiko priimta. 340 už prieš tas laiko priimta. 341 už prieš tas laiko priimta. 342 už prieš susilaiko priimta. 343 už, prieš, susilaiko priimta. 344 už, prieš, susilaiko priimta. 345 už, prieš, susilaiko priimta. 346 už, prieš, susilaiko priimta. 347 už, prieš, susilaiko priimta. 348 už, prieš, susilaiko atmesta. 349 už, prieš, susilaiko atmesta. 350 už, prieš, susilaiko atmesta. Dėl 350 balsuojame kortelėmis. Baigime balsavimą. Atmesta. 351 už. Prieš. Susilaiko priimta. 86 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 87 už prieš, susilaikė, atmesta. 353, 359. Už, prieš, susilaiko, pasuojame kortelėmis. Abstimmung beendet ist angenommen. Priimta. 355 mit Split Vote. Erster Teil dafür. 55 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Išlaiko priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Išlaiko priimta. Hm? Zweiter Teil.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 susilaiko atmesta. 352 už, prieš, susilaiko priimta. 90 už, prieš, susilaiko priimta. 357 už, prieš, priimta. 358 už prieš susilaiko priimta. 360 už prieš susilaiko atmesta. 91 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimtas. Dešimtasis už prieš. Enthaltungen abgelehnt. Atmesta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 95 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 96 už. Prieš. Siūloma balsuoti kortelėmis dėl 96. Abstimmung beendet. Baigiame balsavimą. Akivaizdžiai priimta. 363. Kas už? Prieš. Suslaiko. Priimta. 362 ir 64 du iš karto už priimta. 366 už prieš susilaiko priimta. 366 balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Priimta. 373, 700, 71. Kas už? Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Priimta. 381. Balsuojame dėl pakeitimo žodžių. Kas už? Kas prieš? Turime balsuoti kortelėmis. 381 pakeitimas žodžių. Kas už? Baigiame balsuoti. Priimta. Trys šimtai aštuoniasdešimt antras. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. 98 už prieš laiko printą. 383 už prieš susilaiko priimta. Trisimtai aštuoniasdešimt trečiasis pasitikriname kortelėmis. Baigime balsavimą. Priimta. Tai 184 iki 365. 39 už prieš susilaiko Balsuojame kortelėmis dėl 99 pakeitimo. Baigime balsavimą. Priimta. Šimtasis pakeitimas už. Prieš. Išlaiko. Priimta. Priimta. 387, 88 už, prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt šeštasis atkrenta, 389 už, prieš, susilaiko atmesta. 390, 91 už, prieš, susilaiko atmesta. 392 su pakeitimu žodžiu, kas už prieš susilaiko priimta. 393 už prieš susilaiko atmesta. 102 pakeitimas už prieš laiko priimta. 400 už prieš susilaikė priimta. 401 už prieš susilaiko atmesta. Atsiprašau, gaila, ponia Delanga. 402 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 104. Kas už? 106, 107 e, priklauso tai pačiai grupiai, kas iš juos visus priimta. 105 už prieš susilaiko priimta. Konstituojamosios dalis pirmoji už prieš priimta. Antroji balsuojame atskirai dėl pirmosios dalies už prieš susilaikė priimta ir dėl antrosios už prieš priimta susilaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 108. Pasuojame atskirai dalimis dėl pirmosios už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, išlaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 109 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis už, prieš prieš susilaiko atmesta. Šeštas už prieš. Dėl šeštojo balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Atmesta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko priimta. Šimtas dešimtasis pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta devintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 112 už, prieš, susilaiko priimta. 110 ir 114 pakeitimai balsuojame už juos kartu. Kas už, prieš, susilaiko balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Priimta. 11 už. Prieš. Laiko atmesta. 115 už. Prieš susilaiko priimta. 117 už, prieš, susilaiko priimta. 119 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 120 už, prieš, susilaiko atmesta. 112 už, prieš, susilaikė, nepritarta. 12 už, prieš, susilaiko, atmesta. 123 už, prieš, susilaiko, atmesta. 121 už, prieš, prieš susilaiko atmesta. 124. pirmoji dalis. Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 125. už prieš susilaikė atmesta. 126 už, prieš, susilaikė atmestą. 127 už, prieš, susilaikė atmestą. 128 už, prieš, susilaikė atmestą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 Dėl 13 balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 14 už. Prieš. Susilaikė priimta. 15 už. Prieš. Susilaikė priimta. 16 balsuojame dalimis už pirmąją prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 130 už, prieš, susilaikė atmesta. 131 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis dėl 131 pakeitimo. vienu EPP balsu per daug. Baigiame balsavimą. Priimta. Šimtas trisdešimt trečias už prieš jūs laikė atmestą. Septynioliktasis už prieš susilaikė atmestą. Aštuonioliktas už prieš prieš, susilaikė priimta. Devynioliktas už, prieš, susilaikė priimta. 135 už, prieš, susilaiko priimta. 136 už, prieš, susilaikė priimta. Dabar turime balsuoti dėl viso dokumento. Balsuojame kortelėmis. Vienu socialdemokratų frakcijos kolega per daug. Baigiame balsavimą ir rezultatas 4 prieš vieną susilaikęs. Taigi, Renatas, sveikiname su šio pranešimu. Ilga kova baigėsi. Ada Vestlund, prašau žodžio. mandatet. Eh, norėčiau paklausti sekretariato ir pirmininko, tik tu paprašyti jų paaiškinti, kokios taisyklės yra taikomas tuomet, kai mes priimam sprendimą dėl tų pakeitimų, kurie atkrenta. Tai labai svarbu, pateikiant pakeitimus. Ir e, mes balsuojam dėl tų pakeitimų ir e, jeigu Kažkas sako, kad nebalsuos ir nemotivuoja savo atsisakymą balsuoti už, e, už tą pakeitimą, tai gali būti naudojama kaip, tarkim, tam tikras e, metodas siekiant išvengti balsavimo. Aš norėčiau, kad mūsų pirmininkas e, parengtų Elgesio kodeksą šituo aspektu, nes man atrodo, kad kartais ir nedaramai elgiamėsi šio klausimu. Ačiū. Ne pranešėjas nusprendžia, už kurios pakeitimus balsuoti ar ne, bet mes laikomės mūsų darbo tvarkos taisyklių ir tais atvejais, kai buvo abejonių, aš tiesiog prašiau, kad būtų balsuojama. Pranešėjai Ana Rosbach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 pasiektas konsensusas dėl tarp pranešėjos ir šešėlinė pranešėjo, jog galim balsuoti už visus šituos, praktiškai už visus pakeitimus, už uh, tas dalis, kurios čia išdėstytos ir paskui antrą kartą balsuotume jau e, galutinai balsuodami už viską, už visą tekstą. Tad e, kas pasisakytų už tai, kad balsuotume iš karto už visus paragrafus, už kuriuos turime balsuoti. Kas prieš? Nusilaiko. Priimta. Dabar veikiamasis balsavimas, kas už? Atsiprašau, mes dabar balsavome už tai, kad balsuotume už visus pakeitimus iš karto. Tai jeigu mes balsuosime už visus pakeitimus iš karto, tai mes norėtume balsuoti prieš, o po to jau galėtume balsuoti ir už visą dokumentą. Oh, Pranešėja, paaiškinkite situaciją, ponė Ana Rospoch, dėl ko mes dabar balsuojame iš karto. Mes dabar bandome, pasakysiu aiškiai šviesiai, mes dabar ITRA ir EKON ir REGI jau balsavome O dabar tarp su šešėliniais pranešėjais mes susitarėme, kad nepateiksime pakeitimų siūlymų, tačiau norėtume parengti pagrindų dokumentą. Ir dėl tos priežasties pakeitimų autorių paprašėme atsijimti savo pakeitimus, kad šiandien galėtume parengti pagrindų dokumentą be pakeitimų. Būtent toks šios dienos tikslas, kad ikon ir itra komitetuose buvo jau balsuota dėl šio dokumento, mes bandome čia šiandien jį parengti labai aišku, konkretų ir kad galėtume baigti diskusijas dėl šio dokumento. Ja, also, Das heißt, wir stimmen... Tai reiškia, kad mes balsuojame iš karto dėl tų dalių, kurios dokumente yra pilkai nurodytos, pilkame fone. Tuomet, tuomet klausiu, kas už tuos visus pakeitimus, kurie yra nurodyti pilkame fone. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Gerai. Taigi, dėl jų nebalsuojame, dabar balsuojame dėl tokio pakeisto dokumento. Balsuojame elektroniniu būdu, įdėkite korteles. Kolega Hartungas gali ištraukti urtelę. Baigiame balsuoti. Taigi pritarta pranešimui 59 balsais, vienas susilaikęs, taigi sveikinu Anę Rospach. Dėkoju visiems šešėlinėms pranešėjams, sekretoriatui už nuveiktą darbą, rengiant pranešimus. Ir dabar Ja, wir haben jetzt einen Punkt. Darbotvarkė dar yra vienas klausimas, kurį vakar koordinatoriai e, aptarė ir dėl kurio susitarė. Balandžio 26 diena yra minimos 25-osios Černobilio katastrofos metinės. Ir todėl mes numatėme plenarnėje sesijoje pateikti klausimą žodžiu ir padiskutuoti kartu su komisija ir taryba. Šitas dokumentas jums yra išdalintas, tie autoriai susitarė dėl teksto ir aš siūlau balsuoti už šitą tekstą. Kas už tai, kad šitas klausimas žodžiu būtų patiktas plenarnėje sesijoje. Toks tekstas, kuris yra jums išdalintas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko tuomet plenarnėje sesijoje mes pateiksime šitą klausimą žodžiu. Kitas darbo atvarkės klausimas. Nuomonės projektas dėl neįgalių judumo ir įtraukties bei 2010-2020 metų Europos strategija dėl negal, negalios. Pranešėjas yra Oreste Rossi. Credo, Ačiū pirmininkė, kolegos. Šitą nuomonę man reikės labai svarbi. Tai yra dalykas, kuris palankus negaliesiems ir tai susiję su uh, neįgaliųjų judumu. Ir tai e, sutampa su Europos strategija ateinantiems dešimčiai metų šios ryties. Aš e, manau, kad e, tiems asmenims, kurie, kaip juos be pavadintume, ar neįgalieji, ar, ar, e, ar, ar kitaip, jie turi turėti tokias pat teisės kaip ir kiti piliečiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog valstybės narės turėtų būti pakvestos įsipareigoti teikti e, atitinkamas e, paslaugas ir kad turi, architekt, kad, kad turi būti pastatai pritaikyti tokiems asmenims ir taip pat teikiama pagalba šeimoms, kad jos galėtų geriau užsiimti e, tokiais asmenimis, taip pat ir privačiu ir viešuoju lygmeniu reikėtų imtis priemonių atitinkamų, nes tie asmenys, neįgalieji asmenys turi būti įtraukti ir į darbinę veiklą, ir e, turi galėti sportuoti, turi galėti judėti visais e, kitais atvejais ir turi būti tam tikras minimumas užtikrintas jiems, kad jie galėtų patogiau gyventi. Ir visos valstybės narės, taip pat ir visa ES yra pasirašusi konvenciją dėl neįgaliųjų e, teisių 2010 metais 16 valstybių narių jau ratifikavo šitą konvenciją. O kitos valstybės e, dar nebaigia ratifikavimo procedūros. Mes e, norime taip pat, kad sveikatos paslaugos būtų teikiamos vienodai įgaliesiems ir neįgaliesiems, nes dabar dar yra per daug skirtumų ir turi, turime kovoti su piknaudžiavimu šitoje srityje su neligybė ir užtikrinti e, adekvačias paslaugas, taip pat ir psichinės veikatos e, srityje ir turėtume užbėgti už akių būsimiems e, poreikiams. Turime taip pat užtikrinti didesnį šitų asmenų dalyvavimą darbo rinkoje. Valstybės narės turi prisijimti uh, įsipareigojimų, kad koordinuotų savo veiklą šioje srityje, kad e, geroji praktika būtų įgyvendinama rehabilitacijos srityje, taip pat e, pritaikant pastatus e, neįgaliesiems ir, sakykime, iš Turino į Milaną traukiniu važiuoja neįgalieji tik tai du traukiniai per dieną e, važiuoja tokie traukiniai, kurie yra pritaikyti neįgaliesiems. Ir jeigu dabar paimtume Italiją, sakykime, kad itališkas traukinys atvažiuoja į kitą valstybę ir paskui reikia persėsti į kitą traukinį ir tada persėdama į tokį traukinį, kuris nepritaikytas yra e, kitoje šalyje, tad gali kilti vairių problemų. Ir mes manome, kad e, čia mes labai rimtą signalą siunčiame, siunčiame šitų ne, neįgaliųjų asmenų e, atžvilgių, nes e, dar yra susidurima su dideliais sunkumais. Dėkuoju kolegai, Dėkuoju kolegai Rosi. Šitas pranešimas iš tikrųjų labai reikšmingas, kadangi ES yra keletas, keli milijonai neįgalių asmenų ir todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas pateiktų savo kvalifikuotą nuomonę apie šį reiškinį. Mes atšildas, noriu pasakyti. Dėkuoju. Aš džiaugiuosi, kad galiu būti šešėlinė pranešėja ir dėkuoju pranešėjai už šitą nuomonę visi tiesiog mano, kad tai yra paprasta eiti į kiną, e, e, e, eiti apsipirkti, važiuoti autobusu ir taip toliau, tačiau vienas iš šešių europiečių turi negalę ir todėl negali laisvai naudotis visomis galimybėmis ir todėl ta problema yra labai svarbi milijonams europiečių ir todėl reikia teikti šiems asmenims visokiojo pagalbą visomis priemonėmis ir todėl reikėtų paminėti, kad komisija nustatė aštuonias pagrindinės veiklos rytis, kuriomis siekime pagerti tų asmenų padėtį, kai kurie šitie asmenys negali gauti tinkamos medicinės pagalbos, neturi prieigos prie šitų paslaugų, Todėl reikia užtikrinti nediskriminuojamą sveikatos apsaugą ir paslaugą ir todėl labai svarbu priimti, priimti sprendimą dėl Europos mobilumo kortelės, kuri padėtų e, sukurti bendrą Europos masto mobilumo kortelių sistemą. Ir todėl aš manau, kad artimiausių metų mums reikės bendradarbiauti su komisija šioje srityje. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aldės frakcijos e, vardu norėčiau pasveikinti Oreste Rusį pranešėją už puikiai atliktą darbą. Manau, kad e, pranešimas iš tikrųjų e, susilauks e, pasisekimo, todėl kad e, ir, ir bus įgyvendintas, todėl kad tai iš tikrųjų yra labai aktualūs dalykai į, įvairiais e, aspektais. Ir galbūt tai svarbu ne tik tai e, tiems asmenims, kurie yra suinteresuoti šitais dalykais, tačiau e, tai yra svarbu ir tuo požiūriu, jog visuomenė atkreipia visuomenės, visos visuomenės dėmesį į e, šios negalios aspektus. Todėl turime galbūt remtis e, pozityvių e, požiūrių. Čia komisijos komunikatas įveda čia labai svarbų aspektą, o būtent pasirengimą įnešti finansinį indėlį, tai yra finansiškai remti teigiamus e, veiksmus, užtikrinant, kad ES e, viduje būtų užtikrintos vienodos e, galimybės, vienoda prieiga ne tik tai prie tam tikrų struktūrų, bet ir užtikrinamos vienodos socialinės sąlygos, vienodos mokymosi, švietimo sąlygos. Ir to būdu tos nuostatos apskritai prisideda prie to, e, ką šiandien, ko šiandien dar ne, ne, prie užtikrinimo to, ko šiandien dar negalima pavadinti lygiomis galimybėmis. Ir siekdami to tikslo e, turime galbūt dar ir papildyti šiek tiek e, pranešimą ir, pavyzdžiui, paminėsiu kai kurios dalykus. Penktas straipsnis pranešimo galbūt galėtų būti labiau pagilintas. Kalbama apie švietimą ir Galbūt čia galėtume kalbėti taip pat apie mokymą, kadangi tai taip pat yra labai svarbus aspektas ir galėtume tuo būdu papildyti tekstą. Aš manau, kad galėtume pateikti pakeitimą šio klausimu. Taip pat e, tą straipsnį galėtume pakeiti, kur kalbama apie e, socialinius ne, neįgaliųjų integravimo aspektus ir galėtume galbūt čia aiškiai pasakyti, jog socialinės apsaugos e, sistemos ir čia taip pat galėtume paminėti socialinio būsto programas, taip pat e, skurdo mažinimo programas, e, taip pat čia paminėti kitas socialinės paslaugas ir, ir, ir pensijas. Ir toliau kadangi yra tam tikras socialinis diskriminavimas veikatos apsaugos rytėje ir tai atsiliepia gyvenimo geroviai, tai čia reikėtų pabrėžti būtinybę imtis veiksmų, e, siekiant renkti informavimo kampanijas, siekiant pabrėžti šios problemos egzistavimą ir taip pat pabrėžti būtinumą e, teikti informaciją apie galimybės, kuriamis naudojasi įgalieji ir taip pat apie poreikius e, šioje srityje negaliųjų atžvilgių. Dėkuoju. Pane Hubner. Obszar, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy wykluczenia często społecznego. My... Šita problema skaudžiai paliečia dalį mūsų visuomenės. Mes kalbame apie tai, kad reikėtų neįgaliams asmenims panaikinti e, įvairias kliūtis, kurios susidaro jų aplinkoje, kad jie nega, neturi prieigos prie tam tikrų paslaugų. Tačiau tie asmenys tiesiog negali laisvai judėti. Pavyzdžiui, e, asmenys su matymo negale tiesiog negali patekti ten, kur nori ir todėl mes turime pabrėžti ir prieigą prie mokslo įstaigų, kadangi jie neturi tam tikrų gebėjimų ir su, ir galimybių. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tų asmenų galimybę dalyvauti darbo rinkoje, naudoti socialinėmis galimybėmis. Todėl mums reikia užtikrinti, kad jie galėtų dirbti, o ne neturėtų priklausyti nuo socialinės paramos. Taigi reikia suteikti kuo daugiau galimybių asmenims su negale. Manau, kad šiuo pasiūlymu yra siekiama pasukti tinkamą kryptimį, numatant geresnės galimybės asmenims su negale Jeigu mes ir toliau žengsime tą kryptimį, tai mažinsime žinoma, žinoma kliūtis tų žmonių kelyje. Asprodi. Dėkoju. Norėčiau dar pridurti štai ką. Yra ne tik tai fizinės kliūtis, bet ir komunikacinės kliūtis. Todėl komunikavimo kliūtis. Todėl turėtume siekti panaudoti modernės komunikacijos e, technologijas, kad e, galėtume e, nugalėti ir šitas kliūtis, dabar tai įmanoma padaryti ir manau, kad turime taip pat atsižvelgti į mokslinių tyrimų rezultatus būtent aštuntos mokslinio tyrimo programos kontekste. E, ir būtent siekdami nugalėti komunikacijos kliūtis neįgaliesiems. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos atstoviai iš e, Teisingumo generalinio direktorato. Um. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti komitetui, kad buvo atsižvelgta į komunikatą ir uh, atitinkama veiksmų strategija, kuri numato veiksmus artimiausiam dešimtmečiui. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tam tikrus strategijos aspektus. Strategija yra siejama su jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų asmenų ir nuo šių metų sausio mėnesio ta konvencija yra mūsų orientyras ir tiesiog padėjo jį formuluoti mūsų strategiją, nukreipiant veiksmus, kuriais siekiama teikti pagalbą asmenims e, su negale visuomenėje Galvodamas apie šios iniciatyvos politinį kontekstą, reikėtų pasakyti, kad svarbiausias dokumentas yra Europa 2020 strategija, kurioje yra numatyti konkretūs tikslai, mažinant skurdą ir taip pat yra ten kalbama apie tai, jog šitie tikslai nebus pasiekti, jeigu tie asmenys nebus įtraukti į ekonomiką ir į darbo rinką. Dėl prieigos užtikrinimo šiandien daug kas kalbėjo apie tai ir komisija pritarė, kad kliūtis nėra tik tai fizinio pobūdžio ir aplinkos e, pobūdžio, bet yra ir komunikacinių kliūčių. Todėl komisija rengia atitinkamą komunikatą dėl e, prieigos, prieigos prie vidaus rinkos paslaugų. Šiuo metu dar per anksti, ką nors pasakyti konkretaus apie šią iniciatyvą, tačiau galiu pridurti, kad artimiausių metų bus pradėta rinkti duomenys, vertinti situaciją, konsultuoti su visuomenė. Bus konsultuojamasi su pramonės atstovais, nevyriausybinėms organizacijoms, su kitomis suinteresuotomis šalimis ir tada bus rengiamas šitos iniciatyvos pasiūlymas. Suteiksiu žodį pranešėjai pranešėjai. Grazie, prezidentė, su naukėjui. Dėkuoju, panė pirmininkė, labai džiaugiuosi. Visi kolegos, kurie pasisakė, visiškai pritarė švelnintiems e, tikslams tiek komisijos dokumente, tiek ir mano e, pateiktame e, pranešime. Iš tikrųjų, pranešime ta erdvė yra pakankamai uh, jau e, susiaurinta, tačiau paskui bus įmanoma papildyti dar e, e, šitos dalykus, atsižvelgiant į kolegų pasisakymus ir pageidavimus. Aš labai teigiamai į juos žiūriu. E, kolega Čilder kalba apie geresnę prieigą prie sveikatos apsaugos ir pasisako už mobilumo kortelę europinę. Manau, kad tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas ir tai gali tapti pakeitimu ar konstatuojamąją dalimi. Pamatysim. Toliau kolega Učas taip pat kalba apie integravimą. Tam iš tikrųjų taip pat galima pritarti. Ir, uh, E, kalbant apie finansinę paramą, tai e, valstybės narės iš tikrųjų kai kurios gali nieko nedaryti, bet e, valstybėms gali būti lengviau teikti tam tikras paslaugas, toliau švietimas ir mokymas, siekiant geriau integruoti į darbo rinką, taip pat tos programos, integravimo programos ir kova su skurdu. E, Ir žinome, kad e, kuomet neįgalusis išeina iš šeimos į, į, į savarankišką profesionalų gyvenimą, gali būti daug įvairiausių problemų jam. Kolega Hubner kalbėjo apie prieigos problemas, ne tik tai mobilumo požiūrių, bet ir prieiga prie įvairių paslaugų, tai turime uh, iš tikrųjų galbūt suteikti tą, tą prieigą ne tik tai tada, kai reikia sveikatos paslaugų, pavyzdžiui, hospitalizavimą ar kitų, tačiau turime e, užtikrinti atitinkamą prieigą ir prie e, kino, ir prie pramogų į, įvairių sporto ir panašiai. Ir tuomet e, atitinkamai galime pakoreguoti tuos dalykus ir e, socialinis e, in, in, integravimas taip pat turi būti tas paskutinis e, laiptelis ir jeigu mums pavyks įtraukti šį dalyką, tai iš tikrųjų tai prisidės prie jo gyvenimo kokybės pagerinimo. Toliau kolega Prodi taip pat esminį aspektą palėtė, naujas informacinės technologijas, kurios leistų neįgaliesiems uh, turintiems e, rimtų problemų, e, gal, leistų jiems prisijungti, pri, turėti prieigą prie interneto. Ir e, taip pat dėkoju e, komisijai už komentarus, kuriems taip pat galima visiškai pritarti. Baigiame šį darbuotvės klausimą, pername prie kito. Galbūt turėčiau kai ką pasakyti, kaip toliau bus aptarnėjama šitą nuomonė. Trečia gegužės yra pakeitimų pasiūlymo paskutinė data. Užimtumo komitete bus svarsama šitas klausimas birželio 16 dieną. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra nuomonės projektos svarstymas ITRA iniciatyva bus ir pateiktas šitas pranešimas dėl 2020 metų ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetų. Ivana, Ivana Plomp pranešėja. Fond, care este IT. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tai yra pranešimas ir ITRI komitetas yra kompetentingas turinio požiūriu. Tai yra susiję su e, infrastruktūromis e, iki 20 ir po 20 metų. Energetikos e, sektorė norėčiau padėkoti komisijai, kad išleido komunikatą dėl energetikos politikos prioritėtų mano anksčiau minėtiems laikotarpiams iki 20 ir po 20 metų. Ir dabar norėčiau pakomentuoti kai kurios aspektus. Visų pirma, investicijos. Reikia didelių investicijų į Europos energetikos infrastruktūras, jeigu norime pasiekti numatytus tikslus. Komisijos komunikate yra kalbama apie būtinas lėšas 200 milijardų eurų. Tai būtina tam, kad e, būtų galima įtvirtinti tinkluose naujas technologijas ir išplėsti mūsų infrastruktūras. Šių investicijų kontekste turime pasižvelgti į tai, kad e, jeigu mes tinkamai neinvestuosime, tai tuomet uh, E, sąnaudos labai išauks tiek ir aplinkosaugos e, srityje, tiek dėl didelės priklausomybės energetikos e, sektoriuje, taip pat turint omenyje visas kitas pasiekmes užimtumo ir, ir, ir kitais požiūriais investicijų fondai turi būti tvarus ir e, lėšos turi būti telkiamas ir iš privačių ir e, viešų e, šaltinių. E, iš viešųjų šaltinių, aišku, tas lėšas ateinančias turiu galvoje visų pirma mokestį už CO2 ir ekologinius mokesčius, kitus. Toliau energijos, žalių energijos šaltinių panaudojimas. Turime prisiminti, kad, kad yra ir tam tikrų rizikos faktorių, ir antropogeninės, ir politinės, ir, ir, ir gamtinės, ir gamtinio pobūdžio. Ir turime taip pat nagrinėti šitos dalykus 2008 metų direktyvos infrastruktūrų kontekste. Investicijos taip pat, investuojant taip pat ar numatant investicijas, reikia atsižvelgti į mano minėtos rizikos faktorius ir valstybės narės turi identifikuoti tuos e, rizikos faktorius, parengti tam tikrą kelių žemėlapį kuriame atsispindėtų ir e, investicijų tvarkaraštis ir e, taip pat atitinkamai tie egzistuojantis e, rizikos faktoriai bei, bei sąsajos tarp įvairių nacionalinių tinklų. Reikia taip pat pateikti ir tinkamą informaciją piliečiams ir vartotojams apie naujas technologijas, apie socialinių partnerių reikalus, apie energetinį veiksmingumą ir panašiai. Toliau būtinybė modernizuoti nacionalinius energetikos tinklus, siekiant e, sukurti super iš, iš e, manų į vieningą tinklą. Čia turime taip pat kalbėti ir apie šitų dalykų užtikrinimą Mm. esant primtinoms sąnaudoms ir kainoms, bei apie žaliuosius e, tinklus. Toliau piliečių įtraukimas į sprendimų prieimimo procesą. Ir e, būtinybė pripažinti prioritetiniais tam tikrus e, svarbius piliečiams projektus. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komisijos sekretariatui už tai, kad Strasbūrė buvo surinktos diskusijos šituo klausimu. Na, o dabar esu pasirengus išklausyti kolegų komentarus. Dziękuję bardzo. Pani Himner. Dawczyni poruszyła wiele elementów w swoim sprawozdaniu. E, natomiast my musimy... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešėja pabrėžė savo pranešime įvairius e, aspektus, tačiau turime pažvelgti iš tos klausimus su tam tikru realizmu. Pavyzdžiui, 2007 metais e, vadovų taryba e, parengė Europos energetinės politikos išvadas, kur kalbama apie energetikos tiekimo užtikrinimą ir saugumą, apie nepriklausomumą šioje srityje. Tad turime to nepamiršti ir e, taip pat e, kalba apie sumažinimą šiltnamio dujų išmetimo 10 procentų, apie atsinaujinančius e, energetikos šaltinius bei apie energetinį veiksmingumą 20 procentų. Tuo tarpu pranešėja labiau akcentuoja E, žalių darbo vietų kūrimą, klimato kaitos aspektus bei tvarų e, vystimąsi. Aš manau, kad mes turėtume labiau pabrėžti energetikos tiekimo saugumą, užtikrinimą ir e, e, konkurencingumą vidaus rinkoje, nes tai yra susiję su pačiais svarbiausiais e, e aspektais ir tikslais, kuriant energetikos infrastruktūras. Taip pat e, galime. E, įtvirtinti kokius tik norime tikslus, tačiau e, turime investicijas žiūrėti ne trumpalaikėje perspektyvoje, bet e, ilgalaikėje. Ir turime užtikrinti, kad e, visos interesuotos pusės ir e, piliečiai turėtų atitinkamą prieigą prie energetikos. Antrasis e, punktas. Čia kalbama apie investicijas energetikos srityje. E, tai e, bus kalbama apie 2050 metų. 2050 metų gairėse. Ir e, ketvirtas straipsnis čia. Nepritariu teiginiui, jog būtų tikslinga užtikrinti griežtesnės e, priemonės siekiant e, pagerinti aplinkos sauginę padėtį ir užtikrinant geresnį saugumą. Yra tam tikrų regionų, kurie neturi jungčių dėl tam tikrų neigiamų faktorių, tačiau taip yra ne dėl informacijos trūkumo. Ir to būdu neturime savo priemonėmis bloginti padėties. Remimasis konkrečiais faktais ir moksliniais tyrimais bei energetikos išteklių kaupimas. Kitas atitinkamas punktas. Aš suprantu, kad e, čia kol kas dar tik vyksta tyrimai, tačiau jau dabar turime suprasti, jog e, neturime šiuo metu tobulų technologijų. Ir kol kas e, mūsų turimos negali užkirsti kelio e, produktivumo e, kritimui ar e, funkcionavimo sutrikimams tam tikriems. Toliau e, modernizavimas, atnaujinimas tinklų. Čia nekalbame apie tai, kad tinklo savininkas turi užtikrinti atitinkamas jungtis. Jungtis Žodžiu, turime žiūrėti į šitos aspektus gana atsargiai. Ir turime nepamiršti taip pat sąnaudų aspekto. Ir tos sąnaudos negali būti perkeliamos e, kitiems subjektams. Septintas punktas. Čia blueprint brėžinio metodika vadinamoji. Kaip e, sakė pranešėja, visos procedūros turi būti supaprastintos, vertinant e, poveikį aplinkai. Kol kas trūksta nuolatinio informacijos keitimosi su pilietinė e, visuomenė, nes tai galėtų išspręsti daug problemų kurios egzistuoja dabar. Toliau komunikavimas su, komunikacija su piliečiais vyksta greitai, o ne tik tada, kuomet e, jau ir turi būti komunikuojama su piliečiais, ne tik tai tuomet, kai jau priimamas e, sprendimas. Tai yra vėlyvose e, stadijose jau reikia tai daryti iš anksto. Visi puikiai žinome, kad atsinaujinanti energetika, atsinaujinantis energetikos šaltiniai e, bus didinami laikantis tam tikrų kvotų, tačiau turime nedidinti betodairiškai energetikos šaltinių, nes paskui gali paaiškėti, kad tie šaltiniai negali būti panaudoti, tose tinkluose neturi būti per daug šaltinių, nes paskui kai kurių galbūt nepanaudosime. Dėkui dabar šešėlinės pranešėjai. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Plump. Strasbūrė mes konstruktyviai pasikeitėme nuomonėmis klimato kaitos tikslai ir taip pat da, užimtumas skatimo tikslai yra labai svarbus, tačiau aš norėčiau paminėti keletą ir man svarbių dalykų tai yra pakalbėti apie energetikos infrastruktūrą e, atsinaujinantiems energetikos šaltiniams, o atsinaujinantys šaltiniai reiškia, kad būtų gaminama decentralizuota energija ir taip pat būtų naudojama taip pat ir uh, anglis uh, pramonės, e, paten, siekiant patenkinti pramonės poreikius. Jeigu mes žinoma ir toliau laikysimės nuomonės, kad reikia atsisakyti atominės energetikos, energetikos infrastruktūra turėtų būti finansuojama iš valstybės biudžetų, nes jeigu tai darytų koncernai, tai tiesiog šita kaina būtų įskaičiuojama į kad tą kainą, kurią moka vartotojas. Taip pat labai daug kalbama apie licencijavimo procedūrų supaprastinimą, tačiau dažniausiai turime galvoje tai, kad tie leidimai turėtų būti išduodami sparčiau, nenumatant e, pareiškėjams tiek daug kliūčių tačiau aš manau, kad vis dėlto reikėtų įtraukti visuomenę, išduodant šitos e, leidimus, informuojant visuomenę apie leidimų išdavimą. Ir tada būtų galima greičiau sutarti su visuomenė, greičiau išduoti licencijas ir ieškoti alternatyvų arba įtikinti piliečius, kad šitas projekt, tam projektui būtų pritarta. Tada būtų, žinoma, sumažintas pasipriešinimas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į energetikos šaltinių veiksmingumą, reikėtų galvoti apie tai, koks našumas gali būti pasiekiamas atsižvelgiant į vis didėjantį uh, energijos suvartojimo poreikį, taip pat reikėtų atitinkamai parengti skirstamuosius tinklus, kad juos būtų galima e, pateikti iš alternatyvinių šaltinių pagaminamą energiją. Tai reikštų, kad reikėtų numatyti galimybės e, e, sukurti tinklus tarp atskirų valstybių arba regionų. Merci, monsieur le président. Euh, quand il s'agit. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kalbant apie 20 metų energetikos strategiją, tai iš tikrųjų tokios strategijos reikia ir reikia tikrai imtis didelių investicijų, kalbame apie 200 milijardų eurų per 10 metų, kad būtų padengti energetikos infrastruktūros poreikiai, nepriklausomai nuo energijos rūšės, mums tikrai būtinai reikia tų infrastruktūrų. Uh, dabartinė ekonomikos krizė galbūt pati ta proga skatinanti ieškoti įvairių ekologinių alternatyvų, e, skatinti technologijas, inovacijas, kad mm, būtent šitas rytis tarptų augimo spartinanti sektorium ir užimtumą padėti gerinančias rytimi. Aišku, tam reikia aktyvios finansavimo politikos ir pasitelkti inovacinės priemonės, Europos e, inovacijų finansavimo fondą, taip pat patentų agentūras ir taip pat veikiančias struktūras kaip sąnaudos politika, kitas priemonės, pavyzdžiui, pagerinti kaštų paskirstimo taisyklės, privačių fondų įtraukimo taisyklės, taip pat rizikos mažinimą. Aš taip pat manau, kad pajamos gaunamos iš finansinių e, operacijų apmokestinimo arba, tarkime, emisijų, e, kvotos priekybos, e, taip pat pajamos, taip pat gali būti nukreiptos šitoms infrastruktūroms finansuoti. Reikia taip pat atsižvelgti į naujų energijos šaltinių poreikius, jų paskirstimo poreikius ir į tai atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, saulės energija, vėjo energija, kaip ją įtraukti iš tos tinklus, nes tikrai ta energetikos pokštė ir tampa įvairi. Taip pat pasinaudoti dinamiškais mokesčiais, kad būtų sumažinti sumažintas energetinės išlaidos, tuo pačiu padidinant energinį efektyvumą, paskatinti konkurencingumą ES e, pramonės šitoje srityje, ypač mažų vidutinių įmonių ir taip pat su, geriau prižiūrėti ir kontroliuoti energijos vartojimą. Tokiu būdu tikrai gautumėm ir aplinkosauginę naudą, ir ekonominę naudą. Štai tiek idėjų norėjau, norėjau Jums pateikti dėl šio pranešimo. Ačiū. And you, and Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Rovanai Plumb Manau, kad jos e, pranešimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus, kurie galbūt kalbėtų e, būti e, dar pagilinti. Turiu galvoje komisijos komunikatą ir roadmap 2050 metams, gairias 2050 metams. Ten bus kalbama apie pokyčius ir e, apie 2020 e, tvarkaraštį Europos strategiją ir manau, kad turime atsižvelgti į tai. Taip pat e, galėtume dar pasakyti štai, ką dėl šio pranešimo. Aš manau, kad uh, Svarbu būtų turėti sisteminį požiūrį. Ir aš manau, kad viena vertus e, e, turint omenyje tam tikrus klimato pokyčius ir prisitaikymą prie jų, tai e, reikėtų ir atitinkamo teritorinio planavimo. Uh, Tačiau tai yra labai brangus dalykas. Ir jeigu mes galėtume sistemingai panaudoti visus įmanomus tam tikrose teritorijose prieinamus atsinaujinančius e-, e-, energetikos šaltinius, pavyzdžiui, biomasę e, ar, sakykime, žemės ūkio ar, ar, ar miškų ūkio atlikas arba, e, sakykime, vandens šaltinių panaudojimą, tai tuomet e, galime panaudoti irgi tam tikrus e, hidroenergijos, tam tikras hidroenergijos galimybės ir tuomet e, atitinkamai tvarkant e, teritoriją, užtikrinant atitinkamą teritorijos valdymą ir planavimą, galime optimizuoti tos dalykus ir e, prisitaikyti prie klimato kaitos. Dėkuoju pirmininkė. Kaip itre šešėlinė pranešėja, aš minėjau, kad reikėtų kalbėti apie investiciją šioje srityje. Ir labai malonu, kad apie tai kalbėjo pranešėja savo pranešimo atskirose dalyse. Labai svarbu, kad būtų investuojama į tinklus, kad būtų galima teikti energiją iš atsinerginančių energetikos šaltinių, dėl atsinaujinančių šaltinių. Žinoma, jie yra mūsų ateities sudėtinė dalis, tačiau mes neturėtume visko vertinti baltai arba juodai ir atsinaujinčiantys energijos šaltiniai taip pat gali turėti poveikio aplinkai. Galvodami apie investicijas mes turime atsižvelgti ir į tai, kad šios technologijos gali labai daug kainuoti ir todėl iškyla klausimas dėl energetikos infrastruktūros finansavimo. Komisijos pateikti skaičiai yra įspūdingi, kadangi kalbama apie energijos didėjantį poreikį, apie infrastruktūros plėtros poreikį. Tad aš esu liberalė ir man atrodo, kad negalima galvoti apie finansinių sandorių apmokestinimą kaip šaltinį finansuoti elektros energetiko, energetikos infrastruktūrą. Todėl parlamentas turėtų pirmą susitarti dėl šio pranešimo esminių dalykų. Reikėtų pagalvoti apie dabartinį ekonominę situaciją, taip pat reikėtų galvoti apie e, euroobligacijas, galbūt apie e, partnerystę su Europos investicijų fondu. Kitas dalykas reikėtų pagalvoti apie e, kitas investavimo galimybės projektų įgyvendinimo obligacijos galėtų atnešti milijardus eurų kurie yra reikalingi plėtoti e, energetikos infrastruktūrą. Aš dar kartą noriu pasidžiaugti pranešėjos darbu ir tikiuosi, kad mes ir toliau bendradarbiausime tobulindami šį pranešimą. Kolega Lyze, dėkoju, padėk, dėkoju pranešėjai. Tačiau norėčiau paminėti dar keletą kitų aspektų. Žinoma, infrastruktūra reikalinga, reikalingas didesnis atsinaunančių energijos šaltinių indėlis į bendrą įvairią rūšių energijos šaltinių paketą. Aš manau, kad pirmiausia mes turime taupyti ir veiksmingai naudoti energijos šaltinius, tada reikės mažiau investicijų į skirstomuosius tinklus. Todėl norėčiau paraginti komisijai, kad jinai rengdama gairias iki 2050 metų turėtų parengti realistinės prognozes apie energijos suvartojimą ir galbūt galėtume didesnį dėmesį teikti atsinaunantiems šaltiniams. Kitas dalykas e, - atsinaunantys energijos šaltiniai ir jų tiekimas į tinklus, kadangi reikia prognozuoti, kada bus labiausiai vartojama uh, E, e, energiją. Kitas dalykas, jeigu galvojame apie šaldiklius, šaldimo įrangą, negalime tiesiog toleruoti tam tikrų momentų, kai e, energijos yra pateikiama mažiau ir šaldymo mes negalime sustabdyti kaip procedūros tam tikriems etapams. Tačiau jeigu mes pasiektume didesnį elektromobilumo lygį Europoje, tai tikrai galėtume pasiekti geresnių rezultatų. Iš esmės mašinomis važinėjama 2 valandas, o 22 valandas jos stovi parkuojamos. Ir e, galėtume čia šioje srityje sutaupyti labai daug energijos ir jeigu atitinkamai e, e, galėtume e, tą elektrą varomą automobilį veiksmingai naudoti, tada galbūt pakaktų ir tų finansinių šaltinių atsinaunantiems energijos šaltiniams. Taigi reikėtų pagalvoti, kokį metodą pasirinkti - atsinaujinti šaltinius ar integruotą požiūrį. Mes dažnai e, nesutarėme, kaip šitas energijos infrastruktūros e, e, finansų poreikis turėtų būti patenkinamas. Kai kas mano, kad turėtų e, mokėti tas, kuris yra e, teršėjas ar tas, kuris yra savininkas, arba e, kai kas mano, kad finansuoti galima numatant papildomus mokesčius. Taigi, kuo gero tas, kuris naudojasi energiją, tas ir turėtų finansuoti jos gamybą. Vien tik reikalauti lėšų iš viešojo sektoriaus, manyčiau, būtų neteisinga. Reikėtų pagalvoti ir apie tų, kurie naudojasi tinklais įtraukimą į finansavimą. So, at least Mr. Prodi had uh, some direct questions for the Commission. Prodi, Prodi suformulavo konkrečių klausimų komisijai, tačiau komisijos atstovų šiandien nėra posėdėje, tačiau e, e, komisijos e, tarnybos patikino, kad tikrai komisija pateiks atitinkamus ata, atsakymus. Dabar suteiksiu dar kartą žodį pranešėjui. Chair, like... Dėkuoju. Norėjau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Jūs žinote, kad neleidžia man išsiplėsti rengiant šitą pranešimą, todėl aš turėjau laikytis atitinkamo limito. Aš sukviesiu šešėlinius pranešėjus ir kitus kolegas į kitą posėdį, jame aptarsime galimus pakeitimus. Aš dabar nenorėčiau minėti visų išsakytų minčių šiandien, visų pastabų, tačiau aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą pranešimą mūsų komitete, atsižvelgiant į ES energetikos tikslus, klimato e, kaitos tikslus ir pasistengsime, kad ES tamtų e, lyderę globaliame pasaulyje e, kovojanti su įvairiais sunkumais šioje srityje žinoma, ir siekiant užtikrinti ir pakankamai energijos ir finansinio saugumo ES. Taigi mes aptarsime visus šiuos klausimus vėliau, klausimus susijusius su jūsų galimais pakeitimais. Dėkoju. And... Dėkoju. Galutinė data pateikti pakeitimus būtų gegužės antroji, gegužės ir 24 deš, gegužės balsuosime šiame komitete, o įtrė 26, o plenarinė sesijoje Liepos mėnesį. Taigi aptarėme visus darbo atvarkės pagrindinius klausimus. Dabar turime pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis dėl vaistų vaistų nuo cukrinio diabeto mediator. Norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Dėkuoju, pirmininkė. Mes džiaugiamės galėdami atvykti šį posėdį ir atsakyti į parlamentarų klausimus. Aš norėčiau pasakyti iš karto, kad mediator byla prasidėjo 99 metais po to, kai buvo išleistas farmakologinio budrumo reglamentas 2004 metais įsigaliojo šitas reglamentas ir e, pirmą kartą farmakologinio budrumo nuostatos pradėjo mm, galioti. 2010 metais šitas teisėkuros aktas, naujas teisėkros aktas įsigaliojo ir jame buvo sustiprintos farmakologinio budrumo priemonės. Tuo metu dėl, mediato, dėl mediator buvo įkurta darbo grupė. Be to, pagal naują e, teisės aktą buvo konstatuota, kad rizikos apibrieštis tapo platesnio pobūdžio. Į riziką dabar įtraukta tai ir taip pat nepageidautiniai reiškiniai arba nepageidautinas poveikis. Ir todėl yra numatytos stebėsinos procese tam tikros išlygos. Kai įvyko šitie visi su mediator susiję įvykiai, Dabar reikėjo išsiaiškinti, ar pagal naują teisės aktą, kuris buvo paskelbtas 2010 metais, tokie atvejai kaip mediator galėtų būti e, e, kaip nors e, išaiškinami. Todėl mūsų teisėkuros aktai neturėtų būti keičiami, kadangi jie yra priimti 10 metais ir įsikalios 2011 metais. Mums reikia užtikrinti, kad tokie atvejai kaip mediator nepasikartotų ateityje ir bandysime išsiaiškinti, ar tokius atvejus apriepė naujasis teisės aktas. Pirma, jeigu nacionaliniu lygmeniu, lygmeniu yra neišduodama licenzija preparatams, mes turime pradėti ES masto procedūrą. Tačiau Prancūzijoje dėl mediator nebuvo prieštarauta mediator patekimui į rinką. Tačiau mes EMA turėsime e, užtikrinti, kad būtų laikomas ES procedūrų. Kita. Yra tokių atvejų, kai farmacinės bendrovės tiesiog išima iš rinkos tam tikrus produktus iš rinkos savarankiškai. 1999 metais Italija ir Ispanija neleido, nebepardavinėjimas buvo šitas gaminys šios valstybės rinkose, kadangi mediator farmacinė bendrovė pati išėmė šį gaminį iš rinkos. Ir tuo atveju, kai savarankiškai atšaukiamas produktas, mes reikalausime, kad būtų pateiktos priežastys ir kad nacionalinė ir Europos lygio institucija gautų informaciją dėl kokių priežasčių. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą visose stadijose po pateikimo į rinką. Mes turime sukaupę duomenis ir kaupiame e, įvairiausią statistiką užtikrindami stebėsienos procesą, tačiau po rinkos stebėjimo priemonės turi užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir taip pat e, įtraukti visus duomenis apie studijas po to, kai gaminys arba produktas buvo pateiktas į rinką. Dar reikia nuveiktis, užtikrinant skaidrumą daug, daug ką, tačiau tuo metu, kai mediator buvo patiekiamas į rinką, tuomet e, kompetencija atiteko valstybės narės atitinkamai e, kontrolės institucijai, tačiau dabar komisija veikia laikydamasi konkrečių taisyklių, konstatuoja, kad tuo metu komisija nebuvo atsakinga už šitą preparatą. Ema vardu kalbės Andrėjas Pot. Dėkoju pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkoju už galimybę pakalbėti apie Mediator Benflorex preparatą. Komisijos atstovė minėjo, kad nei komisija, nei EMA nėra tiesiogiai atsakinga už šitą produktą arba produktų grupę. Ta, 98-99 iki 2000 metų farmakologinio budrumo darbo grupėje buvo kalbama apie šį preparatą. Informuosiu kaip ir dėl ko. Tuomet buvo įspėta dėl e, e, pavojų, tačiau nebuvo kalbama apie tiesioginį toksiškumą. Tuo labiau, kad tuo metu kaip tik Italijoje buvo atšauktas šitas e, preparatas iš rinkos. Iki 2009 metais niekas nagrinėjo, nenagrinėjo su ta, to, tuo preparatu susijusių problemų, o 2009 metais Benflorex buvo paminėtas ir po to šitas gaminys visiškai buvo atšauktas iš rinkos. Kodėl emėjoje buvo kalbama apie šitą gaminį? Farmakologinio budrumo darbo grupė vykdo dvi funkcijas. Tai yra tarp vyriausybinė funkcija ir Europos lygio kontrolės funkcija. Europos lygio funkcija yra stebėti tuos gaminius, kurie yra leidžiami prekiauti ES mastu. Šiandien Europos rinkoje yra 90 tūkstančių nacionalinių lygių licencijuotų vaistų, už kuriuos atsako valstybės narės. Ir dabar įsivaizduokite, kaip 98 metais galėjo mūsų agentūra veikti, ji tuo met buvo visiškai nauja, mažytė, ji tiesiog turėjo išsikovoti savo uh, vietą tarp galingų nacionalinių licenzijavimo tarnybų ir farmakologinio budrumo darbo grupė bandė kurti Europos lygio veiklos mechanizmus ir tuo pačiu toje agentūroje dirbo valstybių atstovai, aptarė bendrus klausimus ir grįžę į savo valstybės išdavinėjo nacionalinėse licencijavimo tarnybose licencijas vaistiniams preparatams. Ir tuo metu labai sunku buvo netgi paminėti pertraukos metu koridoriuje galimybės licenzijuoti tam tikrą produktą ES lygiu. Ir tuomet būtų buvę atsakyta, kad mes negalime kištis į nacionalinę rinką ir uždrausti kokį nors preparatą. Tiesiog tuomet būtų buvusi sunaikinta mūsų agentūra. Todėl nei formaliai, nei politiškai mes neturėjome anuomet galimybės kaip nors kištis į šiuos licencijavimo procesus. Mūsų agentūra atsako už licencijuotus e, mm, gaminius, tačiau negali pritarti, kad subsidiarumo principas ir tampa skydu apsiginti nuo agentūros stebėsinos veiksmų ateityje, leisdami teisės aktus, mes bandysime e, gauti daugiau kompetencijos ir žinoma daugiau atsakomybės numatyti valstybėms už jų licenzijavimo procedūras. Norėčiau, kad jūs pristatytumėte savo instituciją, kuriai atstovaujate Merci, Monsieur le Président. Etienne Marie. Ačiū, pininkė, aš esu Etienne Marie. Esu iš bendrosios socialinių kalų inspekcijos, tai yra inspekcijos tarnyba, kuri priklauso nuo Prancūzijos sveikatos ministerijos. Aš tiesą pasakius pirmą kartą kalbu parlamente, Europos parlamente. Ir atleiskite, jeigu nes, ne, nusižengsiu kokiam nors protokolui, tai nepykite ant manęs. Jeigu ne, neprieštarausite, tai norėčiau papildyti kolegos iš EMA mintis ir truputėlį paplėtosiu porą aspektų. Pirmasis. Tai, ką mes atskleidėme, ne tik tai susijęs su reglamentavimo problema, na, o antras aspektas, dar norėčiau pakalbėti tiksliau apie Europos e, mastu įvykusius įvykius su Benflorex. Taigi dėl pirmojo aspekto. Ką mes pamatėme šitą byloje. Tai tikrai sveikatos požiūrį tikrai katastrofa mūsų valstybėje, pradėtos teisminės procedūros. Ką galima konstatuoti, kad tikrai didžiulės e, reglamentavimo problemos buvo konstatuotos ir kalbėdamas apie tai turėčiau pasakyti štai ką. Gali būti priimta teisės normų, bet jos, tarkime, gali būti netinkamai taikomos ir už tą netaikymą, pavyzdžiui, netinkamai baudžiama. Tarkim, per keletą metų, kalbant mediator, tyriant mediatorių bylą, buvo paaiškėjo, kad netgi galiojantis teisės aktai nebuvo taikomi, tinkamai taikomi. Na, o vaistų sritis yra tokias rytis, kur, kurie galioja labai daug įvairių teisės aktų, apie 10 tūkstančių beveik įvairiausių taisyklių galioja vaistams, apie jų vartojimas Prancūzijoje faktiškai padvigubėjo per dešimtmetį ir tai aišku susijęs su dideliu tiesiog šitos ryties per dideliu galbūt netgi reglamentavimu, kuris tiesiog e, neleidžia realiai sutikrinti vaistų kiekių ir, ir tinkamai taikyti tų aktų, nes tarkim mediatorių atveju tai tikrai buvo netinkamas aktų taikumas apie, ir, ir, atsiprašau, paties vaisto netinkamas vartojimas, apie 70 procentų, m, mm, tarkim, receptų susijusių su, su mediatorium buvo netgi išrašyti netinkamai. Taigi, beje, na, atlikdami tyrimą išsiaiškinome, kad ne tik tai su teisės aktų taikymu kilo problemų. Prancūzijos vaistų kontrolės agentūra netinkamai suveikė ne tik tai dėl pačių teisės aktų nu, nuostatų taikoma, bet ir dėl to, kad jie yra perkuta darbų, priima apie 80 tūkstančių sprendimų per, per metus, yra daug darbo grupių, tai yra didžiulė e, organizacija, kurioje e, farmakologinio budrumo funkcija yra faktiškai, tampa faktiškai antrinė, nes tai yra lab, ne, nepatrauklis rytis ir ją sunku pritraukti ekspertus. Taip pat ir šios agentūros veikimo metodai buvo, na, tokie klaidingi. Per visą šitą, tarkime, tyrimą nacionalinės komandos e, netinkama atsižvelgia į farmakologinio budrumo aspektą, neatsižvelgia į netinkamą šio vaisto vartojimą, tarkime, kaip jis realiai buvo vartojimas. Taip pat buvo netinkamai įvertinti pašaliniai, nepagidaujami poveikiai šio vaisto, nebuvo atsižvelgta į perspėjimus iš Italijos, iš Ispanijos Ir buvo tiesiog nuolatos ieškoma mokslinio konsensuso su firma, buvo naudojamas įvairiausiais tyrimais, jie buvo daromi, kokie 25 buvo užsakyti, jie buvo labai ilgi ir faktiškai neduodantis rezultatų. Taip pat norėčiau pabrėžti štai ką. Galiausiai kultūra šitos agentūros darbo buvo netinkiama nes tyrimas buvo daugiau teisminis, mokslinis, jo rezultatams, aišku, pritarė ir kitos formatinės kampanijos. Na, teisinis tyrimo aspektas yra svarbus, nes, kaip sakiau, sritis labai reglamentuota vaistų srityje, bet trūksta tos veikimo kultūros, kuri labiau domėtųsi pačių vaistus, ter, terapinę strategiją ir kuri labiau e, daugiau dėmesio skirtų pacientui, paciento teisėms ir jo poreikiams. Ir nebuvo įtraukta įvairių, įvairių suinteresuotų pusių šitą tyrimą, tarkime, draudėjai nebuvo įtraukti, draudimo agentūros, sveikatos priežimos agentūros, nors jos būtent paleido tą alarmo signalą ir buvo tiesiog nu, nusižengta tam prevenciniam pri, principu, atsargumo principui ir varto, paciento teisų apsaugos pri, principui. Na ir norėčiau sugrįžti prie 98-2003 metų laikotarpio. 98 metais Italijoje profesorius Garatini, kuris kreipėsi į Europos vaisto agentūrą dėl mediator medikamento. Italija su Prancūzijos pagalba parengė pranešimą, ataskaitą, kuri labai tiksli yra, e, daug išsamių faktų apima ir kurioje, iš kurio iškėja, kad šis medikamentas yra mažai veiksmingas. Bet to saugumo požiūrių jis turi nepagėdavimo poveikių daug ir ir labai pavojingų netgi tokių poveikių, bet to cheminė vaisto sudėtis e, yra, tarkim, nesuderinimas su. E, yra tokia, kad jie gali sukelti anoreksiją. Italijoje buvo pradėta teisminė procedūra pagal 12, e, pagal 12 straipsnį, buvo pat, pat, pareikalauti vertinti, atlikti rizikos analizę, bet dėja nei Italija, nei Prancūzija realiai to neužsakė. Ką Italija sako? Italija teigia, kad reikia pareikalauti naujų tyrimų laboratorijoje, ypač dėl um, pavojingumo E, širdžiai ir visai kardiologiniai sistemai. Ilgai truko diskusijos dėl to tyrimo protokolo, tyrimas nebuvo atliktas ir niekas nepareikalavo šio tyrimo. Jis buvo atliktas tik po devyniarių metų nuo pirmųjų požymių ir šitas tyrimas su ta ekokardiologija tyrimo pradžioje ir, ir pabaigoje, aišku, buvo vienas iš svarbesnių faktorių, dėl kurio buvo subejota šio vaisto reikalingumu. Ir taip pat buvo, na, Prancūzija, atsiprašau, šio tyrimo išvadomis nepasinaudojo ir 2003-2004 metais buvo savanoriškai firma, firma savanoriškai iš Ispanijos ir Italijos rinkos išėmė šitą vaistą ir byla faktiškai tampa grinai Prancūzijos tik tai reikalų iki šių dienų. Tai tiek, ponas pirmininkė, aš norėjau pasakyti jūsų komitetui. Thank you. Now... Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie pageidautų pasisakyti, pareikšti savo nuomonės. Pone Krostet. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši byla kelia tam tikrų klausimų ir gerai, kad galim išklausyti tuo pat metu Europos komisijos atstovą, Europos vaisto agentūros atstovą ir, ir e, ataskaitos autorių, kad galėtume palyginti visą tą informaciją. Aš e, suprantu, kad atsakomybė čia yra įvairialypė, čia nėra vieno atsakingo už, už tai, kas įvyko, už ne e, apdairumą. Buvo ištisa grandinė atsakomybės lygmenų ir susiklostė tam tikros e, aplinkybės. 2010 metais mes e, balsavome dėl farmacinio budrumo ir aišku, galim padėkoti komisarui daly, kad jisai iškėlė tą klausimą ir pradėjo e, patikimumo tyrimus mediator klausimu, nes e, trys silpnosios pusės buvo, jos buvo pakomentuotos e, komisijos, trys silpnosios pusės mūsų priimtų teisės aktų. Ir 2004 metais aš pati e, buvau e, pranešėjęs šito klausimu, puikiai prisimenu diskusijas, kurios vyko tuo metu, kuomet Prancūzija paprašė e, kad būtų e, išaldytas e, mediator vaistų pardavimas, tai tuomet e, tai turėjo tam tikrų pasiekmių ir Europos parlamento lygmenių, nes turėjom 2004 metų teisės aktus ir su naujais 2010 metų teisės aktais neįmanoma buvo tai, tai padaryti ir todėl komisijos narys labai teisingai darė, pradėdamas tuos patikimumo testus ir Europos komisija gerai pakomentavo kai kurios aspektus irgi. Tačiau e, klausimas yra toks, kaip reikia pakeisti teisės aktus. Komisaras daly. E, gegužės mėnesį pateiks mums e, e, informacijos apie pacientų informavimo taisyklės ir taip pat patikimumo testų rezultatus reikėtų, kad tie testai būtų kaip įmanoma patikimesni. Tačiau, aišku, klysti yra žmogiška ir galbūt niekuomet nebus nulinės rizikos. Tačiau turime daryti maksimumą, kad būtų kuo mažesnė tikimybė tokių, tokių dalykų ir uh, kai tik tai iškyla problemų, turime tinkamai reaguoti. Tad aš norėčiau komisijos paklausyti, ką e, komisija numato šituo klausimu, kad užtikrintume tą, tą greitą tinkamą reakciją. Aišku, įstatymuose nebuvo viskas numatyta ir reikėtų, kad e, pamastytume taip pat apie mūsų poziciją dėl vaistų leidimo 2004 metais, kuomet aš buvau pranešėję dėl farmacijos, farmacijos ryties teisės akto peržiūros, aš e, tuomet sakiau, jog būtų leidimai. Kad, kad, kad būtų europinės procedūros taikomas ir tuomet Prancūzija taip pat nebūtų 2009 metų laukus, kad, e, kad tie vaistai būtų pašalinti iš rinkos. Ir, ir todėl reikia, kad tie, tie leidimai vaistų išduodami Europos lygmenių, nes e, yra antraip per daug darbo agentūrą ir mes matom nacionalinių agentūrų darbo ribas, tad e, reikia e, eiti tuo mano minėtų keliu kaip įmanoma labiau. Ir aš tai sakiau anksčiau ir tuomet buvo sakoma, kad tuomet nacionalinės agentūros e, sužlugs ir panašiai. Buvo įvairios kritikos išsakyta, tačiau matom, kad problema yra rimta ir kad turim labai rimtai galvoti apie tai. Uh, E, ir, ir galbūt tai ir yra teigiamas e, dalykas tame kontekste, kad paskui tos problemos išsispręs tuo būdu. Prancūzijoje buvo daug tyrimo komisijų, dvi parlamentinės, asamblėjos nacionalinės ir senato, taip pat e, lygo tyrimo komisija ir kitų dar daug ataskaitų prirašyta, tačiau visuomet aš nugastauju, kad kuomet toks skaičius ataskaitų, tai aiškumo būna mažai ir daug sumaišties. Ir svarbiausia buvo pamiršta, kad yra Europos lygmens teisės aktai ir Prancūzija. Tai taip pat yra pamirštama, kad visų pirma reikia tinkamai europinius teisės aktus įgyvendinti ir, ir e, farmacinio budrumo teisės aktai, reikia juos kaip galima greičiau perkelti į nacionalinę teisę. Ir e, kuomet ponas Dali pateiks mums pasiūlymus e, dėl e, pacientų informavimo, tai Prancūzija turėtų kaip galima greičiau perkelti šitos teisės aktus ir kaip galima geriau tai padaryti, tai bent jau tuomet išspręsim tam tikras problemas. Ir klausimas būtų ponui Etienne Marie, ar jūs e, nepamirštat, kad mes turim čia išeiti iš Prancūzijos lygmens ir pereiti į Europos lygmenį, nes, nes yra Europos lygmens taisyklės. Tai, e, Ar jūs nepamirštate to? Ir aš manau, kad tas klausimas yra svarbus ir jį norėjau jums pateikti. Šiaip, aišku, čia labai daug ką galima pasakyti, bet kol kas apsiribosiu tuo. Dėkuoju, Džil Panijau. Pone pirmininkė, kolegos, tikrai didžiulis skandalas yra kilęs ir daug prancūzų jo domis ir yra nukentėję, bet manau jis trūp ir kitiems europiečiams ir taip pat kiti europiečiai nuo to nukentėjo ir netgi e, mirė. Na, o taip atsitiko dėl to, kad atsakingiai asmenys nepriėmė laiku atitinkamų politinių sprendimų. Mes, Europos parlamento nariai, turime, kaip ponia Grostet ir priminė, ką tik tai prieėmė atitinkamų teisės aktų dėl farmacinio bundrumo tiek ir 2004, tiek ir 2010, kaip, na, iš ties mes galėtumėm padaryti taip, kad šitie teisės aktai plėtotųsi tinkamai ir užkirstų kelią tokiom situacijoms. Tai juk mūsų vaidmuo, Europos parlamentarų vaidmuo, mes specialistai esame šitame komitete sveikatos būtent problemų. Priešingai nei pasakė komisaras Daly, atsakydamas į žodinį klausimą, kur uždaviau vasario 15 dieną plenarimo posėdė Strasbūrė. Taigi priešingai, ne, tai nėra, kaip ponia ir pasakė iš komisijos, tai nėra tik tai Prancūzijos problema, net jei, na, iš ties nuo 2005 metų, turint galvoje, kad Serbija agent laboratorijos savanoriškai išėmė mediatorių tiek iš Italijos, tiek iš Ispanijos rinkų ir, ir jis buvo beparduodamas tik Prancūzijoje, bet tuo pačiu Prancūzijos teisėkuros institucijos atliks savo darbą ir tikiuosi, kad bus priimti būdžiamieji sprendimai. Bet vis tik tai tai yra europinio lygio problema, kaip ponia jūs ir pasakėte, nes mums tikrai, na, turėjome Tad užtikrinti, kad Europos vaisto agentūra MMA e būtų ta informavimo farmacinio budrumo struktūra, kuri būtų galėjusi kreiptis ir informuoti nacionalinės agentūras e, dėl vieno ar kito pavojų susijusio su vaistu. Yra labai būtent svarbu nuolatos priminti, kad mums reikėjo šitai užtikrinti, net jei agentūros atstovas savo pasisakymę paminėjo, kad niekas neleido spėti, nuspėti teisės aktų požiūrių, kad agentūra pagal savo atsakomybės galėtų ar turėtų tai daryti. Bet vis tik tai mes turėjome tai padaryti, jeigu būtumėm norėję užbėgti įvykiams už akių. Bet to pačiu, išklausydamas ne tik tai komisijos atstovę, bet ir kitus pasisakysius iki manęs, aš manau, kad vis tik tai. Ne, tai, ką pažadėjo komisaras daly, tai lyg tam, tam tikras paradoksas, jis vienu metu teigia, kad tai lyg Prancūzijos problema, bet kita vertus pažadėjo, kad būtų atlikti patikimumo testai dėl mediatoriaus. Jis vis tik tai suvokė, o vis tik problemos esmė, o komisijos atstovė tai ir patvirtino, jis suvokė, kad tai yra visiškai europinio lygio problema, e, leidžiant, liepiant ir būtent Europos lygių reikia užkirsti kelią tokiems atvejams teisės aktus reikia keisti nuo pagrindų. Atsižvelgiant į tai, kas padaryta 40 metais. Ne tik tai reikia pateikti naują teisės aktą pagal pacientų informavimo direktyvą, nes yra tam tikrų žodžių, kuriuos reikia pritaikyti prie naujos situacijos, bet visą struktūrą reikia keisti, nes aš manau, kad tokiu būdu mes turime užtikrinti, kad būtų teikiamos rimtos farmacinio budrumo reformos, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktui, dėl kurio yra netinkamai reglamentuojamas ir prižiūrimas vaistų sektorius. Mes turime eiti toliau, daugiau turime pasiūlyti, nei pasiūlyme 2004 ir 2010 metais šioje srityje, nes Europos direktyvos dėl farmacinio bundrumo, kurią patvirtome 10 metų rugsėjo mėnesį, E, nuostatos naujos yra kaip ir tinkamos, mes dabar turime kelti klausimą dėl vaistų e, legalizavimo įvadimo e, į rinką leidimų, tų vadinamųjų AMM. Ir AMM tikrai galėjo netgi sustiprinti nacionalinių institucijų prerogatyvas. Ir tokiu būdu paskatino konkurenciją tarp vaistų agentūrų, kurias finansuoja pramonininkai, kurie nori pritraukti tam tikras firmas ir nacionalinių interesų. Ir tą dalyką reikia išanalizuoti iš šios nacionalinės įstaigos. Visuomet nuolatos ieško, priversos ieškoti kompromiso tarp uh, savo funkcijų gyvendinimo ir siekia pritraukti atitinkamas firmas į savo rinką. Visi turime Galime tai konstatuoti ir tuomet pasakyti, kad jau tikrai atėjo laikas tinkamą Elgesio kodeksą priimti, e, kuris būtų taikomas e, nacionaliniams vaistų saugumo agentūroms. Ir kaip ponė komisijos atstovė ir nurodė, tada mes turime sulaukti išsamių patikimumo testo rezultatų. Ir kai turėsime visas šitas išvadas, tada galėsime patys taip pat padaryti išvadą, jog ne kažkoks mažas, menkas pakeitimas pacientų informavimo direktyvos turi būti atliekamas, bet reikia eiti toliau ir perkurti visą mūsų praktiką ir sukurti naują praktikos kodeksą šioje srityje, kurį mes turėsime priimti ir patvirtinti. Thank you, Antonia Pavanova. Antonija Pavenova. Man tai labai rimtas e, signalas, rimtas dalykas, aš turiu e, sukaupusi savo ruoštų informaciją. Mes, parlamentas, turime priimti labai rimtą sprendimą. Jeigu e, teisės aktas, kuris uh, remiasi gerąją praktiką, nepadeda užkirsti kelio blogajai praktikai, tai mes turime imtis kokiu nors papildomų veiksmų, užpildant plyšius, e, spragas, kurios yra susidarusios mūsų teisės aktuose. Taigi mes, ko gero, turime atsisakyti tų sudėtingų procedūrų, kurios e, pataikauja uh, pramonės atstovams ir tiesiog neatsižvelgia į vartotojų interesus. Dabar mes puikiai suprantame, kodėl visą tai prasidėjo. Dėl to, kad vyravo prieštara tarp EMA ir nacionalinių e, institucijų, kadangi tuo metu nacionalinės uh, E, vaistų priežiūros, e, vaistų kontrolės institucijos turėjo daugiau įgaliojimų. Tačiau kita vertus reikia prisiminti, kad taryba atmetė daug mūsų pasiūlymų, kuriais buvo siekiama užtikrinti skaidrumą. Aš prisimenu, kad čia parlamente buvo patiktas pasiūlymas e, e, tiesiog e, paviešinti EMA darbuotojų interesų konfliktų sritis, tačiau taryba devyniais balsais pasisakė prieš mūsų pasiūlymą ir EMA pateikė argumentą, kad tai būtų per daug sudėtinga padaryti ir kad tai uždėtų papildomą administracinę naštą, tai yra išsiaiškinant, ar e, ekspertai iš nacionalinių valstybių nepažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų. Taigi e, tokių deklaracijų, viešų deklaracijų buvo atsisakyta. Taigi aš vertinu tai kaip dvigubus standartus, kurie yra pavojingi visuomeniai. Kai susidurime su interesų konfliktais, tai turėtų kalbėti apie nacionalinio lygio interesų konfliktus, jau kalbėtume čia apie šią problemą, kuri yra e, būdinga tik tai Prancūzijai, tai reikėtų prisiminti, kad tas nacionalinis protekcionizmas gali turėti, padaryti žalos ir ES mastu. Kita vertus, reikėtų sugebėti išsiaiškinti, kas buvo susijęta su šiais įvykiais, kokios e, agentūros, institucijos ir taip toliau, ir kas e, tiesiog finansavo šių preparatų gamybą. Kitas dalykas - pramonės ir mokslo tyrimo įstaigų bendradarbiavimas mes turime pagalvoti, kiek mes galime pasitikėti pramonę ir turime pagalvoti, kiek agentūra turėtų pasis, pasitikėti pramonės veiksmais, kurie yra pagrysti mokslinėmis e, rekomendacijomis. Buvo atliktas tyrimas kuris, e, kuriuo buvo rekomenduojama e, atlikti tyrimus dėl pavojingų medžiagų vaikams skirtame e, maiste. Ir mes sakėme, kad reikia pasitikėti EFSA. Tačiau ar mes galime pasitikėti šiais ekspertais, jeigu jie nepateikia jokios deklaracijos apie interesų konfliktus. Taigi, apibendrint reikia pasakyti, kad vis dėlto farmakologinio budrumo teisės aktai turėtų būti keičiami ir dalį pasiūlymai, kurie buvo pateikti gegužės mėnesį, labai aiškus, jais bus siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, taip pat atsiklausti visuomenės nuomonės, taip pat atsižvelgti į įvairius aspektus susijusius su visuomenės sveikata. Taigi, mūsų komitete buvo pateikta daug pavyzdžių, kai mes balsavome ne visada atsižvelgdami į visuomenės interesus. Todėl aš norėčiau paraginti ateityje balsuojant būti labiau atsakingiems ir labiau įsigilinti į primaus teisės aktus. Tai, tai ne pirmas atvejis, kai Prancūzijoje yra netinkamai perkeliami teisės aktai. Tačiau tokių pavyzdžių yra ir kitose valstybėse. Ir tai rodo, kad atitikties lentelės, dėl kurių mes kovojame priimdami kiekvieną teisės aktą, turi būti vertinamos labai rimtai, kadangi prieš devynerius ar dešimt metų, kai mes apsisprendėme dėl šio uh, įstatymo e, lėmė, kad daug žmonių nukentėjo nuo šito teisės akto. Euh, euh, Dėkuoju, kad surengėte šį posėdį su e, vis įvairių pusių atstovais, lygos atstovų, komisija ir e, Europos vaistų agentūros atstovų. Aš labai sunerimus dėl E, farmako budrumo ir dėl EMA. Italija prieš kurį laiką prašė e, atlikti tyrimą dėl rizikos faktorių ir, ir, ir naudos santykio. Ir ką padarė EMA tame kontekste? Nieko. 89 e, metais EMA sakė, kad nėra atitinkama teisės aktų. Tuo tarpu tais pačiais metais yra tos pačios agentūros e, E, prašymas išimti iš rinkos tam tikrus e, medikamentus, tačiau tai nebuvo padaryta mediatoriaus atveju, nors buvo žinoma, kad ten yra medžiaga sukelianti anoreksiją. Ir aps, apsai vadovauja Prancūzijai ir e, EMAS padarinį Prancūzijoje e, tas pats e, asmuo. Kaip kad ir sakė lygas 89 metais, nes pono Garatinį ita, Italijos ataskaitoje buvo labai aiškiai pasakyta, kad Servija laboratorijos turi atlikti e, tyrimą dėl kardioproblemų. Tačiau e, Niekas nesilaikė tų tyrimų e, rezultato. 2006 metais tik tai po 9 metų uh, buvo imtasi veiksmų, kuomet vaistas kėlė tokių problemų. Rik Abadi paskui e, jisai buvo Prancūzijos agentūros direktorius ir tuo pat, tuo pat metu turėjo uh, tam tikrą atsakomybę uh, farmakobudrumo kontekste tas pats asmuo. Ir aš turiu čia laišką 2000 metais Ispanija e, perspėjo, jog e, mediatoriaus vartojimas padidėjo, tačiau neginant e, e diabeto, o siekiant e, padidinti, siekiant anoreksinio poveikio. E, Ir jūs sakėt, ponė komisijos atstovė, jog valstybės narės buvo informuotos EMA e ir, ir, ir, ir Italija ir Prancūzija ir buvo pasakyta, kad pati laboratorija išima tą medikamentą iš rinkos, tačiau 2003 metais Italija tai ir padarė, o pati EMA ką padarė? Nieko. Ir 2006 reikėjo sulaukti, kad pagaliau Servija atliktų tą savo tyrimą ir tada buvo konstatuota, kad e, tie vaistai sukelia kardiologinių problemų. Ir kas tuomet daroma? Prancūzija išima mediatorių iš rinkos, nes e, viena pneumologė, ponia Ašo, informavo apsa, e, kad tie vaistai sukelia, kad tie vaistai kelia mirtiną pavojų šird, širdies e, lygų požiūrių. Tačiau, vai, vai, ponė Grostet, pažiūrėjau, sako, jog reikia Europos leidimų. Aš e, ne prieš, tačiau pateiksiu pavyzdį. Ir, ir ką jūs padarėt konkrečiai Prancūzijoje, daug kas jūs dabar nekalbėkit, ponė Grostet, aš tylėjau, kuomet jūs kalbėjote yra tam tikrų sąsajų tarp ekspertų ir servie laboratorijos. Tai aš suprantu, tačiau kodėl Europos lygmenių jūs e, ne, ne, neperspėjot apie tai? Tai kam jūs apskritai naudingi? Kokia iš jūsų nauda apskritai? Ir toliau panim Riks. Dėl pandemrikso buvo e, ŽSK laboratorijos e, europinis leidimas. Paskui viena Švedijos laboratorija perspėjo, jog vaikai e, gerintis tuos e, vaistus devynis kartus padidina tikimybę narkolepsiją. Padidėja narkolepsijos tikimybė devynis kartus, jeigu vaikai vartoja šitos vaistus. Prancūzija taip pat užfiksavo daug narkolepsijos atvejų dėl panemrikso vartojimo. Ir ką darė EMA jinai neišaldė šitų vaistų, o norėjo dar tyrimus atlikti ir kiek dar mirė žmonių, kol buvo paskui perspėjimas apie tų vaistų žalą. Ir e, komisijos atžvilgių, inspektorių atžvilgių, ką daro EMA. Ar jinai, juk ją finansuoja uh, 80 procentų laboratorijos farmacinės. Tai jeigu iš tikrųjų taip yra, tai situacija labai rimta, tai reiškia, kad jinai jų interesus gina, o ne pacientų, o lygas ataskaitoje buvo pasakyta, jog Europos lygmenių buksuoja e, procesas ir kiekvieną kartą yra nuo vieno siuntinėjimo pas kitą, sakoma, jog apsa ne, nepriima čia sprendimo, kiti ir direktorius. E, taip pat sako, jog nėra atitinkamų teisės aktų, juk buvo priimti teisės aktai dėl uh, e, alkios slopinimą turinčio, turinti poveikį vaistų, tačiau mediatoriaus atveju tai nebuvo padaryta. Tad e, iš tikrųjų man kyla klausimas apskritai, kam reikia Europos maisto agentūros EMA. E, Aš pabandysiu blaiviai pakalbėti ramiai ir galbūt pasistengsiu, kad diskusija būtų labiau struktūruota. Pirma, kiekvienas, kuris mano, kad farmakologinio budrumo teisės akto pakeitimas galėtų užbėgti už akių tokioms atvejams kaip pastarasis. Tai tiesiog iliuzija. Tol, kol mes taikstysime su nacionaliniu vaistinių preparatų licencijavimu, tol pasitaikys tokie atvejai. Kaip kalbėjo Fransuas Kostet, aš pasisakau ir visada pasisakiau už centrinį licenzijavimą Tačiau ir prancūzai, ir vokiečiai tiesiog nori išlaikyti savo nacionalinės institucijas, kadangi ten yra daug darbuotojų, specialistų dirbančių ir jie nori ten dirbti ir būti svarbus. O jeigu mes pasiektume euro, europinio licenzijavimo, tai tuomet galėtume tai rodyti pirštu į EMA. O šiuo metu tai tik tai neurozės protrukiai agentūros, kaip ir kitų, ši agentūra, kaip ir kitos agentūros, vadovaujasi savo statutu, įstatais. Įstatai numato atitinkamą struktūrą. Mes, parlamentarai, galėtume pakeisti. Mes daug ką galime pakeisti. Ir šiame statute arba įstatuose yra nurodyti valdymo organai, kaip ir kiekvienoje, bet kurioje agentūroje, be kito ir EFSOje. Kartais mes sukūrėme naują komitetą, šiuo atveju farmakologinio budrumo komitetą, struktūros yra labai aiškios. Valstybės narės prieš 15 metų nelabai norėjo įsivaizduoti tokią europinę licenzijavimo agentūrą, kai kurie netgi nekentė tokios idėjos ir stengiasi, kad pagrindinėme komitete būtų po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės. Aš būčiau pirmoji, kuri toj pat norėtų atsisakyti tų struktūrų, tačiau reikėtų pakeisti įstatus. Tačiau ten yra parašyta, kad toje agentūroje, komitetuose turi dirbti po vieną atstovą iš valstybės. Tai kągi dabar galėtume daryti, siekdami užbėgti už akių E, vaistų netinkamam poveikiui. Kolega Marija pasakė labai svarbų sakinį. Žinoma, daug svarbių sakinių jis pasakė, bet vienas buvo labai svarbus. Kad naujas paraiškos yra daug įdomesnės negu jau licenzijuotų preparatų priežiūra kadangi ir da, daromi įvairūs klinikiniai tyrimai, bandymai ir taip toliau. Ir žinoma, asmenys, kurie laukia atitinkamų preparatų, laukia jų su labai nekantrai. Ir tai yra įdomu. Anuo metu geras farmakologinio budrumo teisės aktas buvo reikalingas jau seniai. Tačiau užtikrinti pakankamo lygio farmakologinį budrumą būtina duomenų. Ir jeigu jų nebus, tai nebus jokių garantijų. Kita vertus, nebūtinai gydytojai pateikia visus objektyvius ir reikalingus duomenis. Taigi registruojant naują preparatą visuomet turime taiksyti su viltimi arba su lūkesčiais, kurie nebūtinai pasiteisins. Kai kurie kalbėdami teigė, kad reikia sustiprinti kontrolę. Kolegė kalbėjo, kad šioje srityje nieko nebuvo padaryta tačiau vis dėlto turėtume atskirti dvi agentūras. Vienas dalykas yra valdymo agentūra ir jos funkcijos. Viena agentūra negali daugiau nieko padaryti, tik tai pranešti tam tikrą informaciją komisijai, o komisija tuomet turi padaryti, parengti pranešimą spaudai. Tačiau kas galėjo informuoti komisiją? Tik tai EMA. Ir ponė Testori neturėjo kitokios informacijos, išskyrus tą, kurią pateikė EMA. Tačiau EMA yra ta agentūra, kuri nebūtinai gali tiesiogiai kištis į įvykių raidą. Ką galėtume pakeisti? kolegė Panova kalbėjo, kad procedūros yra per daug sudėtingos, kad per daug biurokratijos. Ir kalbėjau, kad yra senas konfliktas tarp EMA ir nacionalinių agentūrų. Ir ateityje nacionalinės vaistų kontrolės tarnybos nepalankiai žiūrės į Europos lygių licenzijuotą preparatą. Jūs pasakykite man, ar 27 atskiros tarnybos yra geriau negu EMA? Jūs manote, kad 27 valstybių sistemos yra paprastesnės, kad jas lengva e, kontroliuoti, kad jos yra skaidresnės. Tiesiog e, mane stebina jūsų naivumas. Pažvelkite į atskiras valstybės, ten yra e, dar sudėtingesnės procedūros, ten yra tiek daug skaidrumo, o bent jau emoje ekspertai turi deklaruoti savo finansinius interesus. Dėl atikės lintelių, jos taip pat svarbios, žinoma, tačiau mes neturėtume kalbėti apie tai, kad valstybės narės ne visiškai teisingai perkelia teisės nuostatas. Perkelimas dar nieko nereiškia, reikia įgyvendinti perkeltas nuostatas. Atitikties lentelės taip pat nieko nepasakys, jeigu apskritai nebus daromi patikrinimai, e, atsparumo testai ir taip toliau. Taigi vienas dalykas tai, kas parašyta dokumente, o kita, kaip veikia praktikoje. Taigi aš norėjau atkreipti dėmesį į dalykus, medikamentų, kurie kelia problemų. Problemų kels ir uh, nacionalinių parlamentų veikla. Kadangi centralizuotai licenzijuotas preparatas turėtų būti kontroliuojamas ir centralizuotos e, institucijos, o mes negalime laikytis abipusio pripažinimo principų ir kartu kontroliuoti valstybių veiklą. Žinoma, aš mielai pasinaudočiau galimybę keisti agentūros įstatus. Pavyzdžiui, aš mielai uždraušiau, kad valdybos narys kartu būtų ir direktorius. Tas pats pats gitina ir EFSA arba kitas agentūras, tačiau tol, kol tie klausimai nėra reguliuojami kitaip, mes negalime stebėtis, kad valdyboje e, dirba valstybių narių atstovai, ekspertai. Tai nėra tokia didelė problema, bet per pastaruosius 15 metų aš visuomet kartojau, kad tie, kuriuos reikia rodyti pirštais, kuriuos, dėl kurių reikės skūsis ir taip toliau, tai yra valstybės narės. Tačiau susilpninti emos tikrai nereikia. Jeigu kas nors, ką nors netinkamai padarė arba padarė klaidų, tai šiuo atveju negalime tikrai kaip nors keikti emos. Žinoma, labai gerai, kad mes susipažįstame su nacionalinėmis bylomis šiame parlamente. Tai rodo, kad nacionalinis licenzijavimas yra įdingas dalykas. Thank you, Linda McGovern. Thank you, Chair. Linda. What we have heard from. Linda McGovern. Žinoma, mediator atvejas yra labai sudėtingas. Aš farmakologinio budrumo teisės akto pranešėja buvau. Ir kai aš sausio mėnesį susipažinau su šita byla, kreipiausi į EMA ir man buvo pasakyta, kad naujasis teisės aktas tiesiog e, išspręs visus klausimus ir užpildys visas spragas tačiau dabar iš komisijos išgirdome, kad reikia keisti teisės aktus ir todėl norime prašyti, kad komisija imtųsi tų pakeitimų artimiausių metų prieš priimant naują teisės aktą. Todėl tai būtų, būtų labai naudinga, kadangi reikia pateikti aktualią informaciją vartotojui, pacientams. Aš pažiūrėjau į naujo teisės akto pasiūlymą ir kokias rytise komisija siūlo e, atlikti atsparumo testus. Labai įdomu, ką siūlo komisija. Mes visada sakome, kad reikia sugriežtinti teisės aktu, aktus, tačiau apie tai kalbėjau ir EMA, ir komisija visą laiką. Yra kai kurie dalykai, kurie pažvelgus į tekstą tiesiog atsakytų į visus klausimus. Galima pakeisti kai kurias teksto vietas ir mes galėtume daug ko pasiekti. Tas pats pasakytina apie e, e farmacijos bendrovių veiklą ir atsakomybę ir kitus dalykus. Taigi mes turime pasiekti kuo greitesnių, spartesnių pakeitimų teisės aktuose. Kolegė Pavanova kalbėjo apie interesų konflikto deklaravimą. Čia yra siūloma, kad būtų pateikti e, e, ekspertų pavardės, taip pat būtų pateiktas deklaracijos dėl tiesioginių, netiesioginių interesų konfliktų. Taigi mes naujajame teisės akte pagerimo kai kurias nuostatas dėl interesų konflikto deklaravimo, dėl netiesioginių interesų deklaravimo, tačiau mes turime užtikrinti, kad teisės aktai būtų įgyvendinami. Ir šiuo atveju numatome reguliatoriui galimybę imtis atingų priemonių prieš bendroves, jeigu jos nesilaiko teisės aktų nuostatų. Sąrašas tų e, preparatų, kurie turi būti licenzijuojami prieš e, pateikiant juos į rinką, taip pat yra numatytas e, sudaryti. Taigi yra tokių dalykų, kuriuos galima pakeisti labai greitai prieš įgyvenint farmakologinio budrumo uh, teisės aktą. Aš žinau, kad valstybės narės rengiasi įgyvendinti šitą teisės aktą, tačiau aš manau, kad mes turime dar suspėti ir užpildyti tas spragas ir paaiškinti, paaiškinti kodėl mes tai padarėme. Taigi mes parlamentas galime pasakyti, jog mes pagėdavome, kad turi būti užpildytis tos spragos ir taryba turi informuoti tinkamas valstybės narės. Norėčiau suteikti žodį svečiams, tačiau neliko daug laiko, todėl norėčiau, kad svečiai kalbėtų trumpai, atsakytų į esmę. Pirmiausia, Jean-Marie iš Igas. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug kalbėjom apie Europos agentūrą, apie Prancūzijos agentūrą ir apie teisės aktus. Noriu uh, priminti, jog Prancūzijos sveikatos ministras priminė Servija laboratorijos atsakomybę. Tai yra e, visų pirma ši atsakomybė čia aktuali, nes jisai bandė užglaistyti daugelį dalykų, neatskleidė visų turimų žinių ir bandė daryti spaudimą ekspertams dėl tyrimų. Na, žodžiu, bandė visais būdais savo interesų, savo strategiją apginti. Antras dalykas. Aš manau, kad e, yra tam tikrų esminių aspektų čia. Ir e, reikėtų, kad e, parlamento komitetai ir kitos struktūros, be, be kita ko Prancūzijoje, išnagrinėtų interesų konfliktų požiūrių turiu galvoje vidinės ir išorinės ekspertizės ir taip pat tą nuolatinį rizikos faktorių ir naudos santykio vertinimą, vaistų terapinių savybių vertinimą. Man atrodo, jog Prancūzija paprastai e, tos suinteresuotos pusės e, su jomis yra konsultuojamasi ir, ir tie dalykai yra vertinami ir atsakydamas į po, po, poniai Grostet. E, E, atsakysiu, jog tai bus darba pagal ES teisės aktų turinį. Dėkuoju, Ema atstovas. Äh, Dėkuoju. Norėčiau padėkoti poniai Gvastet ir kitai kolegiai, kuri, kurios kalbėjo, kad Ema turėtų įnešti savo indėlį stiprinant sveikatos apsaugos sistemas ES lygio. Farmakologinis budrumas naujaisiais teisės aktais bus stiprinamas ES lygiu. Tačiau jūs parlamente puikiai žinote, kad geriau gerinti teisės aktus galima be galo Dabar turime naują teisės aktą ir reikia pasistengti, kad jis būtų tinkamai įgyvendintas. Ir aš norėčiau išsklaidyti jūsų iliuzijas, kad sustiprintas farmakologinis budrumas 27 valstybėse užbėgs už akių bet kokiai galimai kriziai. Jeigu įsigilinsime į rinkoje parduodamus preparatus. Ir jeigu mes sieksime didesnio farmakologinio budrumo, jeigu reikalausime daugiau tyrimų dėl visų nacionalinių lygių licencijuotų gaminių, krizė tik didės. Kadangi iki šiol rinkoje pardavinėjami e, e, preparatai buvo ginami silpno farmakologinio budrumo nuostatų, silpnos stebėsinos ir kontrolės. Jeigu mes ir toliau taip elgsimės, tai rinkoje bus labai daug įvairiausių silpnai reglamentuojamų ir tyriamų gaminių. Aš norėčiau suteikti galimybę pateikti konkrečių faktų apie Pandemrix. But, but as as Prašau, kalbėkite kuo trumpiau. Aš norėčiau grįžti prie Pandemrix. Komisija praėjusiomis savaitėmis aptarė duomenius, kurie buvo pateikti iš Suomijos, Švedijos ir Prancūzijos. Ir komitetas vadovaujasi atsargumo principu ir norėdamas atsižvelgti į vartotojų ir medikų interesus ir atsižvelgia į metodologinius siūlymus ir nurodė, kad e, riziką dažniausiai turėtų įvertinti gydytojas, kai jis išrašo šitą preparatą vaikams. Komitetas įsigilino į visus pateiktus duomenis, vadovaujasi atsargumo principu ir paprašė, kad būtų pakeista e, informacija e, ant pakuotės. Uh, two, two minutes. Thank you very much. Aš norėčiau paminėti tris dalykus - farmakologinį e, budrumą. Pirmiausia, farmacijos srityje dažnai sunku iš anksto įvertinti e, neigiamą poveikį. Anksčiau mes vertinome klinikinių tyrinimų metu galimą poveikį, tačiau reikia labai atsargiai vertinti visus pavojaus arba neigiamo poveikio signalus, kad būtų galima įsikišti į rinką ir atšaukti gaminį iš rinkos. Taigi naujas teisėkuros aktorius numato didelį žingsnį į priekį. Iš tikrųjų labai naudingi svarbus naujieji elementai. Tai yra vartotojų yra suteikiama daugiau galimybių informuoti atitinkamą instituciją dėl galimo neigiamo nepagėdautino poveikio, kadangi dažnai šalutinis poveikis yra numatomas ir receptūroje. Taip pat yra numatyta daugiau galimybių europiniam licencijavimui. Ir tas EMA vaidmuo, kuris dabar suteikiamas EMAI, leis per ultranet kontroliuoti situaciją ir reaguoti, imtis veiksmų dėl interesų konflikto. Situacija taip pat gerėja, kadangi EMA praėjusi gruodžio mėnesį priėmė atitinkamus sprendimus, siekdama užtikrinti skaidrumą e, ir įtraukiant visus potencialius interesų konfliktų subjektus. Taigi šita situacija, mano manimu, gerėja. Aš ir komisaras Mes norime užtikrinti, kad apskritai būtų pateikiama kuo daugiau deklaracijų dėl galimų interesų konflikto. Ir trečias dalykas - atsakomybė. Kolega Mary kalbėjo labai išsamei apie, apie atsakomybės ribas. Aš norėčiau pasakyti, kad iki 2004 metų farmakologinio nes budrumas buvo valstybių narių atsakomybėje. Tuo metu EMA darbo grupė vaidino tik tai tarpininko tarp valstybių vaidmenį ir negalėjo imtis savarankiškų veiksmų. Mes kalbame apie pasidalintą atsakomybę, bet tuo metu europinės atsakomybės tikrai nebuvo suformuluota. Baigėme aptarinėti šį darbo tvarkės klausimą. Norėčiau paminėti, kad kitas posėdis vyks gegužės 23-25 dieną. Šitas posėdis tęsis ir po pietų, tačiau mes kalbėsime su nacionaliniu parlamentu atstovais dėl klimato kaitos. Aš siūlau pasiimti dokumentus ir su jais grįžti į salę, nes jeigu paliksite, jų gali nebelikti.